Norėčiau jūsų paprašyti pereiti prie aštunto darbo tvarkės klausimą. Tai yra Tenok pranešimas apie Jotkalnyje. Kolega Tenok, ar jūs dar norėtumėt kažką pridurti? Ačiū pirmininkė, ne, mes jau vakar viską aptarėme. Šešėliniai pranešėjai išsakė savo nuomonę, taip pat ir kiti, ir visi kaip ir pritarė kompromisiniams pakeitimams. Aš tikiuosi, kad už šį pranešimą bus atiduota balsų dauguma. Kągi labai ačiū, tai iš karto ir pradėkime balsuoti. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau. Antroji dalis. Dešimto kompromiso kas už, prieš e, priimta. Toliau trečias kompromisas, antras kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau penkioliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šešioliktas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 17 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 18 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 19 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 20 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. Man atrodo, kad pritarta. Io, io sono contro. Sei contro.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 Pritarta 26 už 24 prieš. Toliau galime perėti prie 21, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad tas pats ir šitas patvirtintas. Patikrinkime. 21. 21 pakeitimas.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 They will change it back now. Again. Geschlossen. Geschlossen. Baigiame balsuoti. Pritarta 26 už, 25 prieš. 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 24 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečias kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar 28. kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 29. kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 30. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Patikrinkime. 30. Balsuojame dėl 30 pakeitimo. Sì, Presidente. Dankeschön. Es wird 24 zu 2. 24 už, 22 prieš, pritarta. 31 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 32 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. Varas 32, ne? 32. Äh, 32 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 23 už, 26 prieš atmesta. 33 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 34 pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko pritart. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Patikrinkime. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 23 už, 28 prieš atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 35 pakeitimas pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Pritarta 29 už 22 prieš. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas sustilaiko. Pritarta trečioji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 38 pakeitimas. Kas už 38, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 32. 42. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 43. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 44. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar galime eiti prie 46, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau. 51, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 53 antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Panašu, kad pritarta. 56 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 60 pakeitimas. Antroji dalis. Taigi, 60 pakeitimas antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Neaišku. Ar liberalai irgi balsavo? Atmesta. 66. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 67. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 68. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar 70 pakeitimas pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 69 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 73 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 74. Ar norite patikrinti? 73. 73. Buvo balsuota prieš 69 pakeitimą, o dabar 73 buvo likti ir patvirtintas. Kodėl jūs manim netikit? Baigiame balsuoti. Pritarta. 74. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Vėlgi neaišku, atrodo atmesta. 75. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 76. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 77. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 78. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 79. kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 80. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 81. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 82. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 83. kas už, kas prieš, Pritarta. 84. Kas už, kas prieš. Ar liberalai pabalsavo? Tai pritarta. 85. Kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. Aštuoniasdešimt šeštas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Aštuoniasdešimt septintas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta 88, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta 89, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Devyniasdešimtas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Devyniasdešimt pirmas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 92 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 5 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 6 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 7 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 8 už, prieš prieš susilaiko pritarta. Devintas už, prieš susilaiko pritarta. Pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta kas balsuoja už visą pranešimo projektą. Elektroninis balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Penkiasdešimt už, vienas prieš, pritarta kolega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 yra tik vienas elektroninis balsavimas. Ar ponas Koval turi ką pridurti, panašu, kad ne. Taigi ir balsuokime. Pradedame balsuoti. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Kasgi balsuoja prieš? He has a quarrel with himself this morning. Ruček, da? Ruček is da, yeah. Da, da. Yes, he's over there. Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zu kolegos ir kolegės, pereikime prie pranešimo apie Kroatiją. Kolega Ručiak pateikė pranešimą, tai bus pirmas svarstymas. Nepanašu, kad tai yra paskutinis pranešimas apie šią šalį. Kroatija e, šių metų Liepos pirmą dieną turėtų įstoti Europos Sąjungą. 20 valstybių narių ir Kroatija. Šiuo metu 21 valstybė narė ratifikavo stojimo sutartį. Mes tikimės, kad Likusios šalis tą padarys artimiausių metų. Mes tikimės, kad e, artimiausiais mėnesiais Kroatija įvykdys tas dešimt užduočių, kurias e, įvardė komisija savo išsamioje pažangos ataskaitoje spalio mėnesį. Paskut, paskutinę e, ataskaitą mes išgirsime kovo mėnesį ir tikiuosi, kad Kroatija įvyks e, visas, įvykdys visas sąlygas ir galės įstoti Europos Sąjungą Liepos pirmą dieną. Tikrai džiaugtumėmės, kad taip, jeigu taip įvyktų, dabar suteikiu žodį pranešėjų, prašom. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs jau minėjote, tai yra paskutinė mūsų teikiama pažangos ataskaita apie Kroatiją, jeigu viskas gerai klostysis ir jeigu pakaks geros valios. 2013 m. Liepos mėnesį Kroatija taps 28 ES valstybė nare. Jau dabar aš norėčiau šiltai pasveikinti mūsų kolegas iš Kroatijos ir be abejo visą valstybę, kadangi Kroatijai šis pasiekimas yra istorinis, valstybė pasiekė ženklios pažangos. Taip pat manau, kad tai yra labai ženklus e, pažangus pasiekimas visai ES plėtros politikai, o ta politikos rytis yra turbūt viena sėkmingiausių. DAF pranešime yra trys pagrindinės mintys išsakomos. Pirmiausia, Kroatija yra e, gerai pasirengusi apim apsiimti visapusiškus narystės įsipareigojimus Liepos mėnesį. Zagrebas įgyvendino e, dešimt e, uždavinių įvardintų Europos komisijos stebėsinus ataskaitose. Lieka du uždaviniai ir su ministro pirmininko pavaduotoju Nimica neseniai aš kalbėjausi ir jis prižadėjo, kad kovo mėnesį e, du likę uždaviniai bus išspręsti. Turiu galvoje vieno iš išliekančių laivos statyklų privatizavimą ir taip pat pat kalbame apie e, sienų pereimo punktą Adrijos jūros pakrantėje tarp Kroatijos ir Bosnijos Hercegovinos pastatų sutvarkymą, pastatymą. E, Kroatija yra brandi, gyvybinga socia, demokratija, socialinis rinkos ekonomika pasirengusi apsiimti e, prievalę susijusią su narystė Europos Sąjungoje, taip pat ir e, įsipareigojimą e, panaudoti ES lėšas. E, valstybės narės e, dar nėra ratifikavusios visos, e, visos stojimo sutarties. Mes turime jas paraginti, kad tai būtų padaryta greičiau. Jau 21 valstybė ratifikavo, Prancūzija paskutinė tai padarė. Ir aš manau, kad čia gali iškilti šiokių tokių sunkumų, kai sutartis bus pateikta ratifikavimui Slovenijoje visai atsitiktinai ir Kroatijos ir Slovenijos e, finansų ekspertai e, susitiks ir Liublianska banka e, problemas aptars. Mes tikime, galime tik tikėtis, kad bus rastas sprendimas Slovenijoje ir bus išspręsta problema. Kitas dalykas, mano pranešime yra akcentuojamas reformų tvarumas ir įstojus į Europos Sąjungą, kad e, Kroatijos žmonės galėtų visapusiškai pasinaudoti narystės nešamais pranašumais. Tai ypač pasakytina apie teisės viršenybę, ypač e, taip pat reikia kalbėti apie institucinių gebėjimų stiprinimą, teismų nepriklausomybės e, didinimą, e, kovą su korupcija, e, kovos su, su korupcija, e, tyrėjų apsaugą. E, ir e, valstybės administracijos gerinimą bendrai. Aš manau, kad reikia e, Kroatijos parlamento soboro efektyvaus uh, kontrolės mechanizmo, taip pat reikia galvoti apie e, pilietinės visuomenės aktyvumo skatinimą, kad politikos kuriejai jau susi atsakingi už įsipareigojimus, kuriuos prisėmė per pasirengimo narystiai procesą. Ir trečias dalykas, mano pranešime dėmesys yra sutelktas į Kroatijos įstojimo ES regioninius padarinius ką mes norime padaryti. Norime paskatinti Kroatiją, kad jie apsimtų aktyvesnį vaidmenį e, stiprinant ES politiką regione, propaguotų ES plėtros politiką, europietiškas vertybės. Taip pat labai svarbu, kad ji keistusi e, besirengant narystiai sukaupta patirtimi su kaimininėmis valstybėmis, gerintų kaimininius santykius ir skatintų regioninį bendradarbiavimą. Mano nuomonė, Kroatijai teks toks vaidmuo. Ji turės e, būti iniciatyvi E, konstruktyviai spręsti dvišalius santykius su kaiminėmis ir užtikrinti, kad galimi ginšai netrukdytų tolesniam ES plėtros procesui. Kitaip tariant, Kroatija Balkanuose gali suvadinti labai svarbu vaidmenį, jie gali būti pavyzdys kitoms šalims ir tarnauti kaip variklis tolesniai plėtrai ir tokių valstybių, kaip, pavyzdžiui, Atkalnyje, kurią ką tik aptarėme, dėl kurios ką tik balsavome sėkmiai. Taigi, Kolegos, aš norėčiau išklausyti jūsų komentarų. Be abejo, pakeitimų bus. Kiek žinau, po poros savaičių Strasbūrė vėl susitiksime ir pakeitimus galėsime aptarti, kad mūsų pranešimas būtų geras, jis atstovautų parlamento poziciją ir taip mes galėsime prisidėti prie Kroatijos e, sėkmingo įsileimo Europos Sąjungą. Ačiū. Ačiū. Toliau. Bernd Poselt. Jis yra EPP frakcijos ilgalaikis šešėlinis pranešėjas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jūs pats irgi nesate visiškai nematomas šiuo požiūriu. Pirmiausia, noriu padėkoti Liborui Raučiakui už puikiai padarytą darbą ir puikia, puikų pranešimą ir puikų bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais. Mes e, užmėsgėme um, plataus masto ir išsamius e, santykius, e, kurie leido parengti susitarimą, tačiau aš manau, kad išliks pora tokių kabliukų. Išlieka pora kabliukų. Ponas Rūčiak jau sakė. Kroatijos vyriausybės pastangų pripažinimas, ypač ministro pirmininko uh, pavaduotojo, kurį mes puikiai pažįstame pastangos e, įgyvendinant reformas, yra labai geras pavyzdys kitoms e, valstybėms regione. ES narystė neturėtų būti tam tikrų politinių frakcijų korta. E, tai turi būti visa apimantis procesas. Kroatijoje taip ir yra. Aš esu visiškai įsitikinęs, kad e, dar neišspręsti dešimt klausimų iki kovo mėnesio bus sutvarkyti. Dar viena pastaba dėl spaudimo ratifikavimo procese. Aš džiaugiuosi, kad dabar su Prancūzija, kuri beje yra viena iš didžiausių šalių, kuri dar ne, buvo anksčiau ratifikavusių sutartį, jau ratifikavo. Dėl Vokietijos Aš norėčiau kreiptis į Vokietijos Bundestagą ir paprašyti galų gale ratifikuoti sutartį. Šiandien minime Eliziejaus sutarties metinės ir tikiuosi, kad Vokietija, kaip ir Prancūzija, netrukus ratifikuoja sutartį tam, kad laiku iki Liepos pirmos dienos viską nuveiktumėm ir kad neužsivilkintų šis procesas. Dar viena pastaba. Aš norėčiau papildyti šį pranešimą ir papildyti ir pagirti mūsų kolegas iš Kroatijos. Stebėtojas iš Kroatijos kuo puikiausiai dirbo ir aš tikiuosi, kad jis visiškai netrukus, vėliausiai Liepos pirmą dieną, taps pilnateisių narių. Dar viena pastaba, kuri man taip pat atrodo labai svarbi. Mes turime pasirūpinti tuo, kad pasiruošimas stojimo procesui netaptų nacionalinių rinkimų kampanijų auka. Ir čia e, kreipiuosi į kolegas iš Slovenijos. Slovenijoje e, yra daug įvairių vidaus politikos vingių ir aš tikrai norėčiau išreikšti viltį, kad kaiminystės politikos uh, problemos nebus taip tematiz tematizuotos nacionalinėje rinkimų kampanijoje, kad viskas tiesiog užsiblokuos. Tikiuosi, kad taip neatsitiks. Tikrai norėčiau paprašyti Slovenijos daryti viską, kad neužsivilkintų Kroatijos stojimo procesas. Labai ačiū. Kolega, aš irgi norėčiau pritarti jūsų prašymui taip pat ir tam, ką Jūs pasakėte apie mūsų abiejų šalį. Toliau steikiu žodį ponui Kasi. Hvala lepa, e, spuštovani kolegi. Najprej bi rad. Ačiū, gerbėmiai kolegos. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Rūčiak, parengus puikiai subalansuotą ir teigiamą pranešimą. Kroatijai reikia paskatinimo baigti namų darbus laiku, kad pasitikėjimas pačia savimi padidėtų ir kad Kroatija galėtų tapti laiku pilna teisė ES nare. Aš norėčiau ypatingai e, pasveikinti Kroatiją įmantis veiksmų dėl geresnių kaimininių santykių. Ministras pirmininkas Milanovič neseniai lankėsi Belgrade. Tai yra labai svarbus vizitas, labai svarbus signalas buvo pasiūstas visam regionui. Aš taip pat norėčiau matyti Kroatiją Europos Sąjungoje numatytų laiku. Tačiau ratifikavimo procesas dar net neprasidėjo mano šalyje dėl vienos paprastos priežasties – iš anksinės sąlygos tam nėra įgyvendintos ir kol jos nebus įgyvendintos, ratifikavimo procesas neprasidės. Tai, yra, tai nėra susijęs su vyriausybinė krize. Mūsų santykiai e, su Kroatija yra labai e, svarbus ir mūsų strateginiai prioritetai yra aiškus, dėl jų net nereikia abejoti. Tačiau reikia labai aiškiai pabrėžti, kokia yra problemos esmė esmė yra ta, kad tai, dėl ko susitarta, nėra vykdoma, remiantis romėnų teisę, o mūsų teisinė sistema ir Kroatijos teisinė sistema yra pagrista būtent šią teisės sistemą. Pakta sunt servanta. Jeigu dėl kažko sutariama, reikia tą ir įgyvendinti. Ir jeigu tai nėra vykdoma ir įgyvendinama, tai sąlygos ratifikavimo procesui nėra tenkinamos. Mūsų kolega ponas Poselt sakė, e, kad susitinka du ekspertai dėl Ljubljanska banko, tačiau jie nieko neišspręs, nes jie nesiūlė Kroatijos e, vyriausybei pateikti teisinį ieškinį. E, taigi mums reikia ne ekspertinio sprendimo, bet politinio pobūdžio sprendimo. Aš pritariu ponui Androkovičiu, buvusiam užsienio reikalų ministrui, kuris sakė, kad būtų kur kas geriau, jeigu būtų susitikęs Kroatijos ir Slovenijos ministrai pirmininkai ir būtų paieškoję reikiamų sprendimų. Papildomas spaudimas nieko gero net neš. Valstybės narės yra suverenios suverenios šalys ir aš nemanau, kad bent vienas parlamento narys balsuotų už ratifikavimą, jeigu sąlygos nebūtų patenkinamos. Taigi atėjo laikas ne emocijoms, bet racionaliems sprendimams. Reikia šiek tiek atsitraukti. Aš manau, kad dar turime pakankamai laiko, turime laiko klausimams išspręsti, reikia būti racionaliems ir aš esu įsitikinęs, kad viskas bus baigta laiku ir tai atneš naudos tiek Kroatijai, tiek regionui, tiek ir visai ES. Ačiū. Yeah, thank you very much. Um, and I would... Ačiū. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai Rūčiak, parengus rezoliucijos projektą viskas einasi gerai. Tai paskutinis kartas, kai užsienio reikalų komitetas svarsto Kroatiją kaip šalį kandidatę, labai jaudinantis momentas, bet mes dar nepasiekime galutinio tikslo ir mums reikia būti atsargiems ir budriems, nepiešiant pernelyg rožinio vaizdo. Kroatija, žinoma, pasiekė labai daug, labai daug dirbo, tačiau išlieka keletas spręstinų klausimų. ir mes turėtume reikalauti, kad namų darbai būtų baigti. Aš norėčiau akcentuoti keletą klausimų. Pirmiausia, teisinė valstybė ir kova su korupcija. Šioje srityje dar reikia nudirbti nemažai. Kroatijos vyriausybė turi įgyvendinti antikorupcinės priemonės. Antras punktas Kroatija turi pagerinti viešai administravimą, ji turi būti, viešas administravimas turi būti atskaitingas, nepriklausomas, savarankiškas. Aš norėčiau paminėti Europos audito rūmų rekomendacijas dėl ES struktūrinių ir sanglaudos fondų valdymo. Audito rūmų rekomendacijose ir ataskaitoje yra sakoma, kad Kroatija nėra iki galo pasirengusi valdyti struktūrinius ir sanglaudos e, fondus ir jai reikia stiprinti administracinius gebėjimus. Taigi mes turime labai aiškiai apie tai kalbėti, kur nusės ES pinigai. Turime pasirūpinti, kad neatsidurtume situacijoje, kai po to, po narystės, reikės nutraukti lėšų skirimą ir galiausiai karo nusikaltelių persekiojimas. E, čia dar esama skirtumų, kuriuos reikėtų įveikti, mums reikėtų siekti pažangos, teising, siekiant teisingumo ir susitaikinimo. Taip pat, kalbant apie Kroatiją, norėčiau pasakyti, kad ir ES reikėtų susitvarkyti. Kolegos paminėjo Vokietiją ir jeigu leisite, aš norėčiau paminėti, kad ponas Lamart, Bundestago pirmininkas, kvestionuoja Kroatijos prisijungimą prie ES. Aš e, manau, kad tai nėra labai gerai. Aš norėčiau kreiptis į kolegas iš šios partijos, paskatinti, užtikrinti sklandų procesą Bundestage. Aš taip pat norėčiau paraginti kolegas netaikyti perinamojo laikotarpio priemonių, apriboti e, valstybės E, valstybių darbuotojų laisvą judėjimą. Tokius apribojimus reikėtų įvesti tik tais atvejais, jeigu tai iškraipytų darbo rinką valstybėse narėse. Ir galiausiai mes turėtume pasimokyti iš pamokų, kurias išmokome dėrėdamėsi su Kroatija ir pritaikyti savo patirtį derantį su kitomis šalimis. Mes turime labiau įtraukti šalių kandidačių parlamentus ir visuomenės atstovus į dėrybų procesą. Aš manau, kad procesas yra legitimus ir plėtrai pritarė abi pusės. Aš laukiu tolesnių dėrybų ir diskusijų su pranešėjų bei šešėlinių pranešėjų ir aš mat tikiuosi, kad tai yra paskutinis kartas, kai mes Kroatiją svarstame kaip šalį kandidatę čia. Ačiū. Labai ačiū, kolegė. Turiu pasakyti, kad Tikrai niekas nenori blokuoti Kroatijos stojimo, tiesiog tikimasi, kad e, Kroatija įgyvendins tas dešimtis užduočių, kurias įvardėjo komisija. Tai yra e, svarbus vertinimo kriterijus ratifikavimo procese, tai jokių būdų nėra blokavimas. Man atrodo visiškai teisinga ir pateisinama, kad yra pateikiami uždaviniai ir tikimasi, kad jie bus įvykdyti. Taigi čia nėra jokio blokavimo, tiesiog tikimasi, kad bus laikomasi susitartų taisyklių. Kolega Tenok, prašom. Uh, you, uh, well, uh, e group... Ačiū, ponė pirmininkė. ACR frakcija be abejo plėtrą remia ir netrukus įvyksianti Kroatijos įstojimo Europos Sąjungą mes taip pat remiame. Sutinku didelė dalimis to, ką sakė ponia Brantner dėl teisinės viršienybės principo, dėl teismų, dėl kovos su korupcija, bet manau, kad tai yra svarbu ne tik valstybėms kandidatams, bet ir kai kurioms valstybėms narėms. Mes iš ankstesnių plėtros bangų, manau, jau pasimokime ir šį kartą komisija bus kur kas griežtesnė ir tai yra daroma pagristai. Be abejo, aš sveikinu pranešėją, poną Arčerį, parengus tokį gerą darbą, poną Rūčiakas, prašau, parengus tokį gerą darbą. Vienas dalykas, kurio, kuris kol kas nebuvo aptartas, tai yra toks gal asmenis pasibėjimas, bet aš esu e, pranešėjęs jų atkalnijos klausimų. Ir dabar galvojant apie Slovenijoje vykstančias kampanijas ir ankstesnius bandymus išspręsti dvi šalius ginčius tarp Slovenijos ir Kroatijos dėl sienos, e, kurie buvo sprendžiami per referendumą ir kurie vos nebuvo užblokuoti, kurie vos neužblokavo Kroatijos įstojimo. Tai e, aš norėčiau pastebėti, kad yra teritorinis ginčas ir tarp Jotkalnyjos bei Kroatijos. Ir aš neseniai sužinojau, kad e, šis klausimas yra sprendžiamas ir tarptautinėme teisingumo teisme. Man neramu dėl to, kad tai E, neįvyko ir kai Kroatija taps e, valstybė nare, e, ji gali sumastyti panaudoti savo narystę Europos Sąjungo, užblokuojant Jotkalnyje, jai besirengiant narystiai. Toks dvišalis klausimas gali būti iškeltas. Kroatija, būdama ES viduje, pasinaudos tarsi viršenybės teisę ir bandys užblokuoti kitos valstybės įstojimą dėl ilgalaikių dvišalių ginčių. E, ar galime užtikrinti, kad Kroatija nepasinaudos savo kaip valstybės narės statusu, palaikant ES santykius su Jotkalnyje, kuri dabar yra kandidatė. E, na, klausimas būtų pranešėjai toks. Ar turite kokių garantijų iš Kroatijos vyriausybės, kad jie nesinaudos narystė ES tam, kad sutrukdytų Jotkalnyjos narystė ES šeimoje? Thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti ponui Raučiakui už padarytą darbą, ypač už tai, kad jis taip tyliai, pragmatiškai, realistiškai ir konstruktyviai e, šios klausimus sprendė. Aš tikiuosi, kad Kroatija sklandžiai e, e, išgyvens paskutinį etapą, e, likusi iki visateisės narystės. Norėčiau paminėti dar išliekantį vieną klausimą. Kokiu priemonių yra įmamasi teismų efektyvumui padidinti? Visos tos priemonės turi būti sveikintinos, tačiau Kroatija turėtų stengtis geriau įgyvendinti teismų reformos strategiją. Taip pat buvo paminėta kova su korupcija. Vyriausybės pastangos šiuo požiūriu, pavyzdžiui, naujo veiksmų plano kovai su korupcija yra e, tinkamos strategijos įgyvendimas ir neseniai pradėtas e, sveikatos apsaugos sistemos platus tyrimas yra sveikintini. Tačiau mes taip pat turėtume kalbėti, kad reikia efektyviau spręsti korupcijos vietos lygių e, klausimą, taip pat viešųjų pirkimų korupciją. Reikia daugiau stengtis, kad būtų išvengta interesų konflikto. Europos komisija turėtų akcentuoti, kad interesų konflikto išvengimas yra gyvybiškai svarbus. Reikia pasakyti, kad Kroatija atlieka svarbu vaidmenį regioninėme bendradarbiavime. Ir tai ji ten yra labai aktyvi ir e, pozityviai vertinama. Taip pat e, reikėtų paminėti, kas yra daroma, kad pagerėtų santykiai su Serbija. Tačiau daugiau turėtų būti nuveikta uh, E, sutvarkant sienos kirtimo punktus su Bosnija ir Hercegovina. Taip pat reikėtų išspręsti kitus dvi šalius klausimus išliekančius su kaiminėmis. Manau, kad mums e, teks garbi oficialiai ir formaliai priimti Kroatiją į mūsų tarpą Liepos pirmą dieną, tačiau norėčiau mūsų draugams iš Kroatijos taip pat pasakyti, kai jūs tapsite visateisiais nariais, jūs turėsite ir toliau uh, uoliai dirbti ir nuosekliai dirbti, kad uh, e, išsklaidytumėte abejones, uh, kurių kai kas uh, šiuose rūmose dar uh, tebe turi. Uh, belaukiant jūsų visą teisės narysės Europos Sąjungą. Aš manau, kad tai yra nacionalinio orumo ir garbės klausimas. Aš esu tikras, kad Kroatija tai gali padaryti ir tą padarys. Ačiū. Angurakis. Angurakis. Ponas Angurakis. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu kalbame apie uh, E, šį Kroatijos e, stojimo procesą, tai jis priartėjo prie savo paskutinio etapo ir dabar pateikta paskutinė ataskaita. Panašu, kad situacija pablogėjo. Aš manau, kad e, darbuotojai labai nukenties. Kaip galima dar kitaip suprasti 13 punktą? Ten parašyta, kad Kroatija raginama ir toliau vykdyti tolesnės struktūrinės reformas pavyzdžiui, e, privatizacija, bet man įdomu, kas e, atsitiks su laivų statyklomis, kaip jos bus privatizuojamas, ko gero, kad bus prarasta daug darbo vietų, o jokios alternatyvios programos nėra. Toliau dvišaliai skirtumai. Pirmininkė, jūs pats matote, kas vyksta su šio stojimo procesu. Uh, panašu, kad nėra sprendžiamos sienų problemos pagal tarptautinę teisę. Sienų klausimas nėra dvišalis klausimas, tai yra tarptautinis klausimas. Taip pat yra atvirų klausimų. T, e, tiek Jotkalnyje, tiek ir Kroatija priklauso jungtiniams tautoms, bet kol kas dar šios problemos neišspręsti. Aš, neišsprendė. Aš taip pat nežinau, kas atsitiks su siena su Slovenija. E, dėl šalių susitaikymo ir 18 tiek, o dabar dėl 18 punkto. Čia kalbama apie tai, kad e, Balkanų regiono šalis turėtų e, siekti susitaikymo, bet man atrodo, kad ir čia dar nepankankamai daug padaryta. Dabar dėl pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų. Uh, Man atrodo, kad pranešime apie tai užsiminta, tačiau trūksta konkretumo, klausimas dar nėra išspręstas ir jeigu jis neišspręstas, tai ateityje e, kils dar daugiau problemų. Na ir mano paskutinioji pastaba. Man atrodo, kad reikėtų konkretesnių formuluočių ir punkte, kurio numeris 21. Vėlgi čia kalbama apie dvišalius ginčius, tačiau konkrečiai neįvardyjama, Jeigu tai jau toks svarbus dalykas, toks svarbus tekstas, manau, kad reikėtų daugiau konkretumo. Taigi mano frakcija, o ir aš asmeniškai ir toliau esame įsitikinę, kad e, reikia balsuoti prieš Kroatijos stojimą į ES, nes tai turės labai neįgiamos įtakos darbuotojams šioje šalyje. Ačiū. Dėja, pirmininkas kalba be mikrofono ir vertėjai nieko negirdi. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Praėjo 21 metai po tarptautinio pripažinimo, praėjo keletas metų nuo to, kai buvo užmėgsti ryšiai su ES institucijomis ir beveik 8 metai nuo to, kai prasidėjo e, oficialios dėrybos. Dabar Kroatija grįžta prie savo šerdės. E, mūsų tikslas nėra tik politinis prisijungimas. Tai yra daugia šalis įsipareigojimas, kurį prisėmė ne tik vyriausybės, bet ir verslas, pilietinė visuomenė, profesinės sąjungos, nevyriausybinės organizacijos ir asmenys. Kroatija buvo pirma šalis, kuri 21-ame amžiuje pateikė paraišką dėl narystės. Tai yra pirma šalis, kurią stipriai paveikė karai buvusioje Jugoslavijoje, kuri prisijungs prie Europos Sąjungos. Ši šalis turi didelės pokario patirties ir ji siekia atitikti narystės ES kriterijus. Kroatija nuo 2007 metų pasikeitė siekdama naudos savo piliečiams. Mes esame pasirengę palaikyti savo kaimynus einant Europos keliu. Ir mes nenorime, kad dvišalio pabudžio problemos būtų naudojamos siekiant trukdyti integracijos procesus. Mūsų vyriausybė apie tai labai aiškiai kalbėjo. Mes esame prieartėję prie ES tikslo, tačiau mes dar esame kelyje. Taigi išsami stebėsinos ataskaita dėl Kroatijos, kurią parengė komisija praėjusiu metu spalio mėnesį, atspindėjo, kad visi įsipareigojimai yra pasiekti ir yra dar dešimt klausimų, kur reikia dėti daugiau pastangų. Kroatijos vyriausybė labai atsakingai pažiūrėjo į šią ataskaitą ir kalbant apie tas dešimt užduočių, reikia pasakyti, kad jos beveik įvykdytos ir visas darbas bus baigtas iki kovo mėnesio pabaigos, išskyrus gal vieną išimtį. Pasiūlymas dėl rezoliucijos sako, kad 20 valstybių narių jau ratifikavo stojimo sutartį. E, Prancūzija ratifikavo e, šią sutartį praėjusią savaitę ir lordų rūmai tą padarė vakar. Mes tikimės, kad kitos valstybės narės vasario mėnesį ratifikuos susitarimą. Ir aš tikiuosi, kad kai mes tvirtinsime šią rezoliuciją, bus daugiau valstybių narių ratifikavusių e, stojimo sutartį. 2012 e, metų ataskaita yra pabrėžinti Kroatijos pažangą. Aš norėčiau pabrėžti, kad trečia, trečioji stebėsenos ataskaita bus paskelbta kovo mėnesį. Ačiū. Šioplin. Šioplin. Uh, you, Chair. Ačiū pirmininkė. Aš sveikinu Liboručiak. Pranešimas yra labai geras, labai išsamus. Aš visiškai sutinku su tuo, kas yra ten kalbama. Uh, Aš galbūt netaip optimistiškai žiūriu į nustatytą datą, Liepos pirmąją. Aš tikiuosi, kad aš klystu, bet man atrodo, kad esama tiek tarptautinių, tiek ir vidaus problemų, kad ši data taptų tikrovę ir išlieka dvišalių klausimų, klausimų dėl 23-24 skyrių. Na, norėčiau klysti, bet e, mes turėtume būti pasirengę tam, kasgi būtų, jeigu Liepos pirmą dieną Kroatija neprisijungtų prie ES. Turime pagalvoti apie to pasiekmes ir tam turi pasirengti ne tik Kroatija, bet ir visa pietričių Europa. Jeigu data bus atidėta, aš manau, kad labai nusivils visuomenė, visuomenės atstovai gali nusistatyti prieš tolesnę plėtrą. Aš tikiuosi, kad mano pesimistinės nuotaikos yra nepagrystos, bet mes turėtume rimtai pagalvoti apie tai, ką darytume, jeigu taip atsitiktų. Ačiū. Mr. Lange. From the Commission. I thought it's Ms. Lange. Misijos atstovai, bet pirmiausia, panas Poselt. Atsiprašau, ponė pirmininkė, Aš tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį į kai kurios faktus. Mes balsavome dėl Kroatijos prisijungimo. Mes dabar kalbame apie tam tikras priemonės, bet mūsų teisiškai galiuojantis balsavimas jau įvyko ir tai yra labai svarbus faktas, kurio negalime ignoruoti. Kitas dalykas. reikia apsaugoti Kroatijos darbuotojus. Kroatija surengė referendumą ir Kroatijos žmonės e, išreiškė aišku taip referendume. Taigi mes negalime vėl pradėti svarstyti šio klausimo. Yra sutartis, kurioje sakoma, kad valstybių vadovai pasirašo sutartį. Taigi mes negalime apsimesti, kad to nėra įvykę faktai yra labai aiškiai išdėstyti sutartyje, kuri yra pasirašyta. Pirmininkas, ačiū. Aš manau, kad ponas Poselt yra teisus. Europos parlamentas uždegė žalę šviesą Kroatijai prisijungti prie Europos Sąjungos, taigi mes jau kaip ir esame iškritę iš žaidimo, mes nenorime viso to atidėti ir mes negalime to daryti. Manau, būtų gerai, jeigu Kroatija išspręstų tuos likusius dešimt klausimų, kad būtų galima baigti ratifikavimo procesą. Akivaizdu, mes nenorėtume, kad kaiminės šalis blokuotų Kroatijos narystę, nes tai turėtų pasiekmių ateičiai. Aš tikiuosi, kad pono Šioplin pesimistinės požiūris nepasitvirtins. Aš žiūriu į visą tai kur kas pozityviau. Ir aš manau, kad mums reikia paraginti kolegas e, Kroatijoje e, laikytis tokio požiūrio. Pone Brantner, dėl konfliktų tarp kaimynių? Na, iš tikrųjų yra tų dvišalių problemų tarp Slovenijos ir Kroatijos, man atrodo, kad mes turėtumėm suformuoti garbingą ir nuoseklę savo poziciją. Jūs pats sakėte, kad nereikėtų, jog šalis viena kitą blokuotų. Mes turėtumėm, ko gero, kaip Europos parlamentas suformuoti savo nuseklę poziciją ir užtikrinti, kad viena šalis neblokuotų kitos. Ačiū. Agree, Pone pirmininkė, aš galiu pritarti, bet noriu šį beitą pridurti. Mes kalbame apie Kroatiją ir Sloveniją. Tai nėra dvišalis klausimas, tai yra daugia šalis klausimas. Tai yra klausimas susijęs su stojimu. Kroatija su tuo sutinka ir jeigu jūs perskaitytumėte pasirašytą susitarimą dėl Kroatijos narystės, ten visa tai yra įtraukta paktas un servanda. Tol, kol Kroatija nesilaikys savo įsipareigojimų, jie susidurs su sunkumais. Yra bent viena vyriausybė, kuri gali užkirsti kelią Kroatijai tapti ES nare šių metų Liepos mėnesį ir tokia vyriausybė egzistuoja. Aš norėčiau, kad tą suprastume ir suprastume problemas, su kuriamis susidurėme. Labai ačiū. Aš irgi supratau, kad abi pusės turi rasti sprendimą. Tai nereiškia, kad valstybės narės gali pasak... pasinaudoti veto ir kitos šalis neturėtų būti priverstos laikytis tokios pat pozicijos. Taigi, man atrodo, kad abi pusės turėtų būti pasiruošusios ieškoti sprendimo. Taip galėčiau e, iš esmės pakomentuoti tokius e, konfliktus. Ponas Angurakis. Ačiū, pirmininkė. Pasakysiu štai, kad taip, aš tą puikiausiai suprantu, jūs esate teisus. Tik e, štai vienas skirtumas. E, didžioji Europos parlamento narių dauguma pritarė Kroatijos stojimui. Aš žinau, kokia buvo referendumo Kroatijoje rezultatai. Aš buvau pats nuvykęs į Kroatiją, aš kalbėjausi su įvairių partijų atstovais. Tačiau tai nereiškia, kad mes šiame komitete negalime išsakyti savo nuomonės. Ir aš esu dėkingas pranešėjai už šį pranešimą, nes man atrodo, kad yra ir Kroatijoje nemažai žmonių, kurie nepritarė stojimui. Mielas kolega, sako pirmininkas, niekas jums netrukta išsakyti savo nuomonės. Ponas Langen. Ačiū, pirmininkė. Aš norėjau pasinaudoti progą ir pateikti naujausios informacijos apie tai, ką šiuo metu daro komisija su Kroatijos stebėsenos srityje. Kaip jau sakiau, mūsų planas yra kovo 21 dieną pateikti ataskaitą. Ir šioje ataskaitoje mes ypatingą dėmesį skirsime uh, trims skyriams. Tai yra 8, 23 ir 24 skyriai. Tai yra ir konkurencingumas, ir e, teisės viršenybė ir kiti dalykai. Mes e, paprašėme Kroatijos pateikti naujausios informacijos, norime ją išanalizuoti, jau įvyko susitikimas tarp komisaro Fiule ir užsienio reikalų e, ministrės Pusič. Ir Kroatija pateikė naujausios informacijos. Komisaras Fiulė susidarė um, gerą nuomonę apie Kroatijos pasiektą pažangą, jis buvo patenkintas, tačiau paragino e, Kroatiją tęsti darbus iki pat stojimo. Preliminariais duomenimis e, preliminarus duomenys yra štai kokie. Problemų kelia trys punktai iš dešimties. Visų pirma, tai yra laivininkystės pramonė, laivų statyklų e, privatizavimas. Įvyko susitikimas tarp komisaro Almunija ir e, Kroatijos ministro. Man atrodo, kad e, pavyko susitarti ir komisija galės primti naują sprendimą dėl uh, laivų statyklų split regione. Jeigu bus e, susitarta, tai ir pavasario ataskaitą galėsime išreikšti teigiamą nuomonę dėl laivų statyklos sektoriaus. E, dar vienas rytis, kur kyla problemų, tai yra neum koridoriaus, neum sienos perėjimo punktai. Čia darbai yra tesiami, bet akivaizdu, kad viskas nebus padaryta iki kovo mėnesio. Mes e, iš Kroatijos gavome informacijos, kad darbai bus tesiami ir galbūt viskas bus baigta iki Kroatijos stojimo. Trečias rytis tai yra vertimas raštu. Kaip žinia, kroatų kalba taps viena iš ES oficialiųjų kalbų ir dėl to Kroatija yra pareigota į kroatų kalbą išversti visą akį. Tai yra e, ilgas ir didelis darbas. Šią savaitę mes dar susitiksime su Kroatijos vertimų biurų atstovais tam, kad išsiaiškintumėm, kokia yra naujausia situacija. Panašu, kad vis dėlto iki kovo mėnesio ataskaitos nepavyks visko išversti, bet mes pabandysime išsiaiškinti, Ar įmanoma bus viską išversti iki Liepos pirmos? Gavau informacijos, kad iškilo klausimas tarp Jotkalnyjos ir Kroatijos dvišalio ginšo. Tai yra sienų klausimas susijęs su viena sala. Jau vyksta pokalbiai, taip pat vyks pokalbiai ir dvišalių lygmenių tarp Jotkalnios ir um, Kroatijos ieškant sprendimo. Komisijos pirmininkas Baroso taip pat iškėlė šį klausimą susitikę su Kroatijos ministrų pirmininku. Kroatija buvo paraginta ir toliau tęsti e, dialogą tam, kad būtų galima kiek įmanoma greičiau rasti ir šios problemos sprendimą. Ačiū už Jūsų dėmesį. Mr. Raportė. Pone pranešė Rūčiakai, prašom žodis Jums. Dėkoju. Taigi, kolegos, noriu Jums padėkoti už konstruktyves pastabas, nors kai kas Jūsų mane ir pakritikavo. Galbūt aš kiekvieną Jūsų komentarą e, sureaguosiu. Pone Poseltai, aš visiškai su Jumis sutinku. Tai yra ne tik vyriausybės, bet visų politinių jėgų pastangos ir sėkmė. Kad ir kokia valstybė būtų - Kroatija, Jotkalnyje, Albanija e, nori pasiekti sėkmės, reikia, kad visos politinės jėgos bendradarbiautų. Ir būtent taip buvo Kroatijoje. Bet kaip aš jau sakiau, noriu padėkoti mūsų stebėtojams iš visų politinių frakcijų e, parlamente. Aš dėkoju jiems už jų indėlį į mūsų darbą, ne tik AFET komitete, bet e, ir kitose komitetuose visame parlamente. Pone Kačin, dėl ratifikavimo aš pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Pone Brantner teisės viršenybė, korupcija, valstybės administracija, karo nusikaltimai. Tai yra aspektai, kuriems aš skiriu daugiausiai dėmesio, kaip jau sakiau anksčiau. Taip, kai kas turi būti padaryta prieš įstojimą, tačiau tas procesas dabar tęsiasi. Tai yra pavyzdys, kuri parodė daugelis e, naujųjų narių, skaitant ir mano paties šalį. Kaip žinote, Kroatija turi pademonstruoti sugebėjimą panaudoti bendrijų fondus. Aš e, tą klausimą nuolat akcentavau. Aš remiausi savo valstybės Čekijos pavyzdžių. Mes jau devynerius metus esame e, narė, bet dėl korupcijos mes negalime visapusiškai uh, panaudoti ES teikiamų lėšų ir padidinti savo ekonominio potencialo. Mūsų kolegos ir draugai Kroatijoje tą puikiai supranta ir nuolat stengiasi pagerinti padėtį. Taip pat jie žino, kad Liepos pirmą dieną jų darbas nesibaigs. Tas procesas yra ilgalaikis. Minėjau ir aš, ir jūs pakartojote, kad uh, daugiau darbo, e, daugiau pastangų turėtų dėti Kroatijos parlamentas. Ta patį galim pasakyti ir apie pilietinę visuomenę. Visuomenė turi būti įtraukta į parlamento kasdienę veiklą. Ponui Charles Tanok, e, Kroatijos ir Jotkalnijos sienų ginčas. Žinau, tą problemą. Negaliu pridurti nieko daugiau prie to, ką sakė kolega iš komisijos. Ar mes turim garantijų? Taip, aš turiu garantijų, šiek tiek skiriasi iš e, skirtingų Kroatijos, Kroatijos vyriausybės narių juos girdėjau, bet mes turim susitarti, ar uh, susitarti, kad stebėsime um, šio klausimo rutuliojimasi, nes vėliau e, gali atsirasti rimtų problemų. Ir Kroatija, ir ES vykdydama savo e, plėtros politiką yra suinteresuota, kad išliekantis dvišaliai klausimai būtų išspręsti kuo greičiau. Tai va, aš suprantu, kad e, tai eina į naująją strategiją kurią stengsis įgyvendinti Europos komisija ir atsakingasis komisijos narys uh, E, visame regione. Pone Kukanai, jūs kalbėjote apie teismų reformą, korupciją, viešuosius pirkimus, e, vietos savivaldybių ligmens korupciją. Taip, tie dalykai yra labai svarbus ir mes juos pabrėžiame. Ponas Angurakis kalbėjo. Nesutinku su jumis. Ypač, e, kai komentuojame 13 pranešimo punktą. Kas ten parašyta? Skatiname, kad korupcija, toliau, kad, atsiprašau, Kroatija toliau įgyvendintų e, vidaus struktūros, struktūrinės reformas. Kaip galime skatinti ekonomikos augimą be reformų? Turim iš daugelio šalių ir gerų ir blogų pavyzdžių. E, E, reformas vykdė kairiosios ar dešiniosios jėgos, bet be struktūrinių reformų nebus ekonomikos augimo. Be ekonomikos augimo nedidės darbo vietų skaičius. Aš e, nemanau, kad e, dėl šio punkto gali atsirasti daugiau nedarbo ar panašiai. Turime daug pavyzdžių Europoje, gerų pavyzdžių. Pažvelkime į Austriją, į Vokietiją, pažvelkime į kai kurias naujasias valstybės narės, kuriams vadovauja kairieji, pavyzdžiui, Slovakijoje arba dešinieji Estijoje. Tos valstybės juda į priekį. Jų ekonomika auga net e, tuo metu, kai daugelis šalių, įskaitant net ir jūsų, išgyvena rimtą ekonomikos krizę. Todėl aš siūlyčiau greičiau e, vertinti tuos e, teigiamus pavyzdžius ir stengtis juos perkelti į savo valstybę. 18 punktas. Jau buvo pasakyta, kad ministras pirmininkas Milanovičius susitiko su Serbijos ministru pirmininku Dačiučiumi Belgrade ir jie kalbėjo būtent apie tai - serbų mažumos padėtis Kroatijoje karo nusikaltimų e, tyrimas, pabėgėlių gražinimas, sienos klausimai ir panašiai. Manau, kad abi pusės e, šias problemas žino ir stengiasi jas išspręsti. Paminėjote ir 21 punktą. Išliekantys dvišaliai klausimai vėlgi. Kaip jau sakiau, turime sutelkti dėmesį į dvišalių klausimų sprendimą. Bet nepamirškime ir viso regiono. Sakėte, kad jūsų frakcija ir jūs asmeniškai pasisakote prieš Kroatijos įstojimą. Aš asmeniškai nesuprantu, kodėl jūs esate prieš Tai tarnauja visos Europos interesams, įskaitant ir jūsų valstybės interesams. Mes visi norime, kad Europa būtų stabili, ypač tokiame regione, kuris istoriškai e, būdavo nestabilus, turiu galvoje Balkanus. Kroatijos įstojimas be bejonės prisidės prie regiono stabilumo didinimo. Tai turės e, geros įtakos net ir jūsų valstybei. O dabar galėčiau pereiti prie pono Šepfin. Klausimas dėl e, valstybių, kurios dar neratifikavo sutarties. Aš nesutinku su jūsų siūlomųjų planu B, jeigu sąlygos yra tenkinamos. Aš jau sakiau ir ponas Poselt ir pirmininkas minėjo, kad yra tam tikrų juridinių prievalių norėčiau draugiškai pabrėžti. Vengrai yra pasižymėję pesimizmu Europoje. Aš žinau, kad tautos e, nuotaiką pakeisti yra sunku, bet stenkime būti pozityvesni, stenkime būti optimiskesni. Visi kartu padirbėkim, kad Liepos pirmą dieną Kroatija jau taptų nare. Niekas E, nekuria jokių planų B. Mes e, prisėmėm tam tikrų įsipareigojimų ne tik prieš stebėtojus, bet prieš visus Kroatijos žmonės, kad ta šalis taptų Liepos pirmą dieną ES nare. Tai tarnauja ir svarbiausiams jūsų valstybės Vengrijos interesams. Ir paskutinis pastebėjimas dėl ratifikavimo ir Slovenijos. Yra sakančiųjų, kad e, tragiška yra tai, kad draugiška valstybė Slovenija, Kroatijos kaiminė, yra paskutinė ratifikuosianti sutartį. Ji tarsi jau pasiryžo būti paskutinė, kuri ratifikuos. Ir tokia mm, padėtis neretai pasikartoja. Buvusios Jugoslavijos valstybės e, turėtų būti tolesnės plėtros e, lyderės, o dabar jos yra tarsi uodegoje. Aš suprantu, kad yra daugia šalių, dvi šalių klausimų, tačiau pasistengime įvertinti situaciją pozityviai Tai tarnauja gyvybiškiams Slovenijos interesams. Turiu galvoje Kroatijos narystę Europos Sąjungoje. Atsižvelkime, pagalvokime apie tai, kas bus jeigu šis procesas bus užblokuotas, ar gaus naudos, ar Slovenija, ar Kroatija. Niekas negaus naudos, nei Slovenija, nei Kroatija, nei Europos Sąjunga. Todėl būkime nusiteikę teigiamai ir e, ieškokime sprendimo. Vakar įvyko ekspertų susitikimas, aš nežinau, koks sprendimas dar buvo pasiektas. Jeigu yra pasiektas sprendimas, tai būtų puiku. Jeigu ne, tada abiejų šalių vyriausybės turi ieškoti sprendimo kuo uh, e, artimiausių metų. Kaip jau sakiau, tai netarnauja nei Slovenijos, nei Kroatijos interesams. Priešingai, e, tai pakenktų jų interesams. Todėl siekime e, Kroatijos narystės Liepos pirmai dienai, nes jeigu taip nebus, tai e, tolimoje perspektyvoje labai ženkliai nukentės ir Slovenijos ir Kroatijos santykiai ir viso regiono padėtis. Ir paskutinis dalykas nepamirškime, kokių ginčių Slovenija turi su Italija. Jeigu Italija būtų elgusis nekonstruktyviai, galbūt šiandien e, kalbėtume ne apie Kroatiją, o apie Sloveniją. Todėl nepamirškime tokių faktų. Ačiū. Mr. Kačin, a short comment, please. Ponas Kačin, tačiau labai trumpai. Taip, žinoma. Kaip aš daugiau galėčiau pasakyti, tai buvo asmeninis pasisakymas. Aš šimtų procentų sutinku su tuo, ką jis sakė. Slovenija turėtų būti pirma tarptų, kurios turėtų ratifikuoti stojimo sutartį su Kroatija. Tačiau esama kliūčių. Ir dėl to procesas blokuotas yra šiuo metu. Mums reikia postumio. Ir E, ministras pirmininkas e, prašo rasti išeitį ir aš manau, kad tokią išeitį galime rasti. Aš sakiau, kokia gali būti išeitis. Slovenija padarys tai, ką turi padaryti, kai bus pasiektos atitinkamos sąlygos. Ir aš pakartosiu, kad Slovenijos strateginis interesas yra, kad jos kaimynė taptų ES nare. Mes norime, kad Kroatija būtų ne tik ES nare, bet ir Šengeno erdvės nare. Mes norime panaikinti Šengeno kontrolės procedūras prie savo sienų. Taigi mes pasisakome už ratifikavimą ir aš prisijungsiu prie jūsų e, paskatindamas tuos, kurie yra atsakingi už sprendimo prieimimą dėl padėties atblokavimo, padaryti tai kaip galima greičiau. Nepaisant krizės Slovenijoje, aš esu įstikinęs, kad viskas gali būti išspręsta ir jeigu vyriausybė žlugs, parlamentas nebus atleistas ir jie galės padaryti savo darbą laiku. Taigi noriu, kad abi pusės atliktų savo darbą. Ačiū. Okay. Aš norėčiau priminti, kad pakeitimų teikimo terminas yra sausio 24 diena 12 valanda. Now, next point, motion. Kitas darbo atvarkės klausimas - pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 2012 m. pažangos ataskaitos pranešėjas ponas Howitt. Norėčiau padaryti pastabą. Mes periname prie kito pranešimo dėl plėtros pažangos. Mes pirmą kartą svarstysime pažangos ataskaitą dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Tai yra viena iš devinių. Vienas iš devinių dokumentų, kuriuos rengia mūsų parlamentas. Gruožė mėnesį e, taryba pakvietė komisiją parengti 2013 m. pavasarį ataskaitą dėl reformų vykdymo ir dėl veiksmų siekiant užtikrinti gerus kaimininius santykius. Tokiu pagrindu Europos vadovų taryba gali spręsti dėl e, stojimo dėrybų pradžios su šia šalimi. Pasiūlyme dėl rezoliucijos yra kalbama apie iššūkius, su kuriais ši šalis susiduria stojimo procese. Kalbama apie pilietinę visuomenę, politinius kriterijus, ekonomikos klausimus bei žingsnius kurių reikia imtis siekiant užtikrinti regioninį bendradarbiavimą ir gerus kaiminius santykius. Pone Howlett, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas. Noriu pirmiausia pakomentuoti du aktualius klausimus. Mūsų pranešimo tikslas yra nežiūrėti į praeitį, bet žiūrėti į ateitį. Mes stebime įvykius šalyje ir galvojame apie šios šalies perspektyvas Europos Sąjungoje. Kaip žinia, pagrindinės politinės partijos nuo praėjusiu metų kalėdų išgyvena sunku laikotarpį, susipriešinimą. Po to, kai buvo primtas parlamente sprendimas dėl biudžeto, sprendimas buvo kontroversiškas, opozicija nusprendė išeiti iš parlamento, prasidėjo protestai gatvėse ir 7 ar 800 žmonių Skopijos gatvėse protestavo. Vietos rinkimai yra numatyti e, šių metų kovo mėnesį ir opozicijos partijos grasina boikotuoti rinkimus. Šiandien aš pasistengsiu kalbėti labai atsargiai, nieko nekaltinti Taip pat nenorėčiau, kad parlamentas būtų apkaltintas besikišantis į šalies vidaus reikalus. Aš manau, kad reikėtų pasakyti, atsižvelgiant į visą politinį foną šalyje, kad jeigu mes siekiame pažangos, aš ir parlamentas to siekiame, tai mums reikia kad parlamentas būtų stiprus, tvirtas, kad parlamento veikloje dalyvautų visos politinės partijos, kad būtų pagarba visoms partijoms, įskaitant ir opozicinės partijas. Taip pat labai svarbu užtikrinti tinkamą politinį dialogą ir reikia tokį dialogą užtikrinti tarp partijų. Ir Aš norėčiau kolegoms pasakyti, kad vakar šalies ministras pirmininkas pakvietė opozicijos partijas pradėti e, dvišalės dėrybas pirmą kartą nuo gruodžio 24 dienos įvykių ir šiandien dabar Skopijoje vyksta toks susitikimas. Opozicijos partijų vadovas sutiko kalbėtis siekiant narystės Europos Sąjungoje ir NATO tikslų. Kągi aš galiu pasakyti tiems, kurie klausosi šių diskusijų. Negalima pasinaudoti e, tokiais įvykiais ir toliau blokuoti šalies galimybių tapti ES. Aš tikiuosi, kad ši krizė bus išspręsta ir ji pademonstruos šalyje egzistuojančių institucijų demokratiškumo. Žinoma, kad jos privalo spręsti šį konfliktą, bet mes taip pat galime prisidėti toliau. Mūsų komisijos narys Stefan Fiulė jau viešai padarė labai drąsų žingsnį, apsilankęs mūsų komitete e, rudenį ir pristatęs pažangos ataskaitą. Ir jis sakė, kad stengsis keisti komisijos poziciją ir kels šalies pavadinimo klausimą. E, šis klausimas turi būti sprendžiamas prasidėjus dėryboms, pirminėme dėrybų etape. Žinoma, graikams, kolegoms ir Graikijoje piliečiams sunku su tuo susitaikyti, tačiau buvo bandyta išspręsti status quo Žinoma, kad e, šalies atstovai turi gerą dvasę siekti gero sprendimo. Sprendimą reikia rasti tarp abiejų pusių. Aš pritariu tokiam keliu ir aš džiaugiuosi, kad vadovų taryba išvadose e, gruodžio mėnesį paragino parengti uh, iki šių metų birželio mėnesio naują ataskaitą, kad būtų priimtas sprendimas šių metų pirmoje pusėje. Aš džiaugiuosi tokiu žingsniu, aš manau, kad jis sudaro puikią realią galimybę ir tokią galimybę turime pasinaudoti, nes jeigu dabar nepasinaudosime, kita galimybė ateis negreitai. Taigi aš norėčiau paraginti visus esančius čia ir besiklausančius šių diskusijų pasinaudoti šią galimybę. Dabar keletą žodžių apie pranešimo projektą ir norėsiu išklausyti kolegų nuomonę. E, savo pranešime aš kalbu apie gruodžio mėnesio Europos vadovų tarybos išvadas ir sakau, kad esu įsitikinęs, kad dėrybos gali būti akstinas reformoms. Aš manau, kad tikra galimybė tapti ES nare gali paskatinti reformas. Kriterijai yra pakankamai įgyvendinti ir jeigu mes norime, kad reformos šalyje vyktų sparčiau, būtų tinkama pradėti dėrybas, kad reformos būtų tęsamos. Aš taip pat pastebiu aukščiausio lygio dialogo stojimo klausimais reikšmę. Siekiama paskatinti reformas ir aš sakau, kad pažanga yra pasiekta daugiau negu 75 procentuose nustatytų politikos sričių, tą pažymė ir komisija. Aš e, taip pat raginu komisiją teikiant ataskaitas ne tik analizuoti šalyje atliekamą pažangą, bet taip pat ir pažangos nebuvimo kainą. E, tą reikėtų daryti ir šios šalies atveju. Šiame pranešime, žiūrint į Airijos pirmininkavimą, noriu pabrėžti, kad Airija pirmininkavimo programoje yra numačiusi žingsnius į priekį šiai šaliai. Tai yra numatyta Airijos pirmininkavimo programoje. Ir aš norėčiau, kad taip ir atsitiktų, kad pažanga būtų padaryta. Aš nenorėčiau pernelik ilgai kalbėti. E, šis šių metų pranešimas e, iš dalies kartoja praėjusių metų pranešimą. Aš čia kalbu apie pavadinimo klausimą, kuris kyla jau ne pirmus metus. Taip pat kalbu apie tai, kad reikia bendrai taikytino arbitražo mechanizmo, kuris būtų taikomas e, dvišaliams klausimams spręsti Pirmame straipsnėje aš kalbu apie tai, kad reikėtų pradėti dėrybas, nedelsiant. Šiais metais aš tą patį pakartoju. Daugiau negu 600 parlamentarų balsavo už tai praėjusiais metais. Ir tai siunčia atitinkamą signalą. E, čia kalbama apie įvairių etninių grupių sugyvenimą. Tie, kurie nori susikrauti politinį kapitalą iš šios krizės, ne šalyje, norėčiau priminti didžiulę krizę tarp politinių partijų rūpjūčio mėnesį ir praėjusiu metu paskutinėmis savaitėmis. Šis konfliktas yra sprendžiamas ir tai yra geras ženklas, rodantis, kad šalis eina demokratijos keliu. Aš pranešime taip pat kalbu apie teisminių institucijų reformas. Pažymiu tai, kad sumažinta neišspręstų bylų masė. Taip pat e, vertinu tai, kad e, yra dekriminalizuotas šmeištas, bet pabrėžiu tai, kad e, pagal žurnalistai be sienų parengtą laisvės indeksą šalis nukrito e, žemiau. Ir aš pabrėžiu tai, kad šalis susiduria su iššūkiais e, susijusiais su ekonominės ir e, pasaulinės krizės. Ir žinoma, aš sakau, kad būtų pravartu, kad šalis prisimtų prie Europos Sąjungos. Pone pirmininkė, aš beveik baigiu. Šiais metais šioje ataskaitoje aš pabrėžiu konkrečius klausimus ir ne tik apžvelgiu pažangos ataskaitą, kurią parengė komisija. Kaip pranešėjas, pasaraisiais metais nekartą lankiausi šalyje, kiekvieną kartą E, nusistatydavau konkrečią temą, susitikdavau su paprastais piliečiais, akademikų bendruomenės atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis. Aš kalbu apie švietimą savo pranešime, apie neįgalius vaikus, apie įvairių etinių grupių asmenų švietimą, taip pat kalbu apie decentralizavimą, Taip pat sakau, kad reikėtų numatyti, kad 9 procentai BVP panaudotų vietos ir regioninės valdžios institucijos. Taip pat džiaugiuosi Junktinių tautų vystimo programos darbu, kuris yra vykdomas kartu su vyriausybė. Pilietinės visuomenės organizacijos yra svarbios Daugelis tokių organizacijų pateikė ne vieną rekomendaciją, aš jas perdaviau ir parlamento komitetui. Taip pat raginu pilietinės visuomenės organizacijas saugoti savo nepriklausomumą ir savarankiškumą. Taip pat kalbu apie tai, kad vyriausybės darbo grupėse dalyvautų ir nepriklausomi pilietinės visuomenės atstovai. Reikia konsultuoti su pilietinės visuomenės organizacijų atstovais, tai jau vyksta, bet e, tą reikėtų vykdyti plačiau. Taip pat reikia e, numatyti bendrą finansavimą, kad pilietinės visuomenės organizacijos galėtų plačiau dalyvauti programuose, kurioms yra taikoma ES parama. Taip pat e, reikia kreiptis ir į pilietinės visuomenės organizacijos, kad jos užtikrintų geresnės, geresnius kaiminius santykius su Graikija, Bulgarija ir kitomis šalimis. Pone pirmininkė, kaip ir praėjusiais metais, aš siūlau balsavimo metu teikti procedūrinius pakeitimus kai kurie sako, kad reikėtų naudoti daugiau Makedoniją, kiti sako, kad reikėtų daugiau sakyti, kad šalis vadinasi buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. Tai nepadės nei šaliai, nei Graikijai išspręsti klausimo. Todėl aš siūlau naudoti pavadinimą kuris yra naudojamas jungtinėse tautose. Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. Šis pavadinimas yra naudojamas pavadinime ir aš siūlau naudoti žodį Macedonian tik vieną kartą. Siūlau naudoti šį terminą, kad būtų spindėtos skirtingos kalbos, kultūros naudojamos šalyje. Abu žodžiai yra vieną kartą naudojami pranešime, o toliau yra naudojama žodis the country - šalis. Praėjusiais metais mes tą patį darėme, tai pašalino prieštaringumus. Siūlau tą patį daryti ir, šia, ir šį kartą su kolegomis iš Bulgarijos. Aš daug diskutavau Aš žinau, kad šie klausimai jums yra labai svarbus dėl bendro svarbių įvykių paminėjimo, dėl bulgarų šalyje. Aš nesumenkinu šių klausimų. Aš žinau, kad ir jūs pakeitė, pateikėte pakeitimų. Aš tikiuosi, kad mes susėsime kartu ir rasime bendrą sprendimą. Pone Kopo sėdi už manęs. Aš galiu Jums pasakyti ir kolegoms graikams pasakyti, kad Graikijos užsienio reikalų ministras sureagavo į kvietimą surenkti trišalį susitikimą tarp šalių ir šio susitikimo tikslas būtų palaikyti rezoliuciją. Graikijos užsienio reikalų ministrė, minist, ministerija priėmė šį pakvietimą. Ir aš kolegoms graikams galiu pasakyti, kad džiaugiuosi tokiu Graikijos žingsniu ir aš tikiuosi, kad šis trišalis susitikimas atneš konkrečių rezultatų ieškant sprendimų. Mes ką tik aptarėme Kroatijos klausimą, aš pritariu daugumos nuomonėj, kad Liepos pirmą dieną negali būti pakeista. Kolegos sako, kad nėra plano B ir neturėtų tokio plano būti. Jeigu taip kalbame apie Kroatiją, tai noriu, kad jūs taip pat galvotumėte ir apie šią šalį. Nėra B plano. Reikia išeiti iš aklavietės. Dabar turime tikrą galimybę iki birželio mėnesio uh, pajudėti iš mirties taško. Tai yra mūsų interesas ir mes turime užtikrinti tokį pokytį. Ačiū. You, Ačiū, ponui Hovit. Dabar kalbėtojų sąrašas. Visų pirma, ponas Kuken. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasidžiaugti šiuo pranešimu. Sveikinu uh, Um, pranešėją, džiaugiuosi jo tokiu asmenišku atsidavimu visam integravimosi procesui Makedonijoje. Pranešime yra keletas svarbių dalykų apie Makedonijos pažangos darbo atvarkę. Tam tikrą prasme ši šalis buvo Europinės integracijos pionierė, tačiau ji turi mokėti kainą už neišspręstas problemas su savo kaiminėmis Tai yra beprecedentinė situacija, kuri tęsiasi jau keletą metų. Ir dėl to šalis, o ko gero ir tam tikrą prasme ir visas regionas susiduria su tokia problema kaip viso integracijos proceso stabdymas. Tai nepadeda sukurti geresnės ES reputacijos regione. Pranešime dar kartą pakartojamas mūsų prašymas tarybai pradėti darybas be ir daugiau nevilkinti visko, aš tam tikrai pritariu. Taip pat norėčiau paraginti komisarą Fiulę ir jo komandą taip pat prisidėti prie šio integracijos proceso. Dialogas jau atnešė daug puikių rezultatų. Vis dėlto, kaip rašoma ataskaitoje, tai negali pakeisti stojimo diskusijų, stojimo dėrybų. Turi būti pradėtos dėrybos su šia šalimi tam, kad būtų padėta demokratiniams pokyčiams, o taip pat ir reformai. Taip pat reikėtų ir konkrečių instrumentų, kurie padėtų šalies demokratiniai plėtrai. Tie instrumentai turėtų būti panaudojami šioje šalyje. Taip pat aš pritariu arbitražo mechanizmo idėjai. Ši idėja buvo pristatyta ankstesniuose pranešimuose. Man atrodo, kad e, toks instrumentas pasiteisintų ir sprendžiant Graikijos bei Makedonijos dvišalės problemas. Dabar dėl Makedonijos vidaus politinės situacijos. Balsavimas dėl 2013 metų biudžeto ir incidentas parlamente ir aplink parlamentą, e, užnešė šalį ant seklių vandenų. Jeigu yra blokuojamas institucinis bendradarbiavimas tarp vyriausybės ir opozicijos, tai gali strukdyti šalies vystimuisi. Taigi aš norėčiau pritarti toms iniciatyvoms, kurių tikslas yra konstruktyvus tarp institucinis dialogas ir geras institucijų veikimas. Uh, Gerbiamas pranešiau, aš esu įstikinęs, kad į šį pranešimą reikėtų įtraukti tokį raginimą visoms partijoms. Iš esmės, aš pritariu pranešimo krypčiai, pritariu šiam pranešimui, su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo su ponu Hovit, rengiant galutinį šio pranešimo tekstą. Ačiū. Thank you. Ačiū. Toliau pane Kornelisen. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti ponui Howitt už puikų pranešimą. Čia yra daug gerų minčių. Tikiuosi, kad visi e, joms pritars. Apie tai kalbėjome ir praeisiais metais. Labai džiaugiuosi matydama ir pasiūlymą dėl arbitražo mechanizmo. Man atrodo, kad tekstas labai gerai suformuluotas. Turiu dvi pastabas. Visų pirma, dėl šalies pavadinimo. Mes jau pasiūlėme pakeitimą, kuriame sveikiname komisaro Fiulę iniciatyvą susitikti su šalies ministrais ir a, paspartinti a, vykstančius procesus. Man atrodo, kad pats laikas ir komisijai prisimti tam tikrą vaidmenį sprendžiant šią problemą. A, ir konstruktyviai prie jo sprendimo prisidėti. Galbūt e, Europos komisija galėtų paaiškinti, kokie bus tolimesni žingsniai dėl šios e, ir Graikijos keliamos problemos. Man atrodo, kad Europos parlamentas turėtų išreikšti uh, aišku įsipareigojimą siekti logiško sprendimo. Man atrodo, ir mes galėtumėm prisimti tam tikrą konstruktyvų vaidmenį, jeigu kalbėsime aiškiai. Taigi aš siūlyčiau įtraukti štai kokį tekstą. Sveikina pasiūlymą dėl sudėtinio vardo, kur būtų atspindėtas ir geografinis e, elementas, kaip kad pasiūlė Graikija, tai ko gero yra uh, E, puikus pasiūlymas, dėl kurio nekiltų jokių e, klausimų ir dėl Makedonijos e, identiteto. Man atrodo, kad Europos parlamentas tokį pasiūlymą turėtų paremti. Dar keletą žodžių apie vizas. Pranešime yra vienas nelabai aiškus sakinys. Tam parašyta, kad Romų klausimas neturi būti vertinamas kaip pretekstas spręsti e, bevizo režimo klausimą. Man atrodo, kad e, trilogas šio klausimu dėl vizų buvo e, užblokuotas problema susijusi su vairiais niuansais. Vis dėlto etninės mažumos turi turėti plačią, e, turi turėti ateitį ir Serbijoje, ir e, Makedonijoje. Mažumo atstovai neturėtų prašyti prieglopšio, bet vis dėlto tie žmonės, kurie yra sudėtingoje situacijoje, neturėtų būti dar labiau diskriminuojami, neturėtų būti jiems užkirsta galimybė išvykti iš šalies. Mm Man atrodo, kad reikėtų kažkaip jautriau e, pasižiūrėti šitą klausimą. O šiaip dėkoju už pateiktą pranešimą. Ačiū toliau, panas Tenok. Ačiū. Aš irgi norėčiau pasveikinti Richard Howitt, parengus dar vieną puikų pranešimą. Iš tikrųjų, Makedonijos e, klausimas gal, gana platus. Man atrodo, kad jau aštuonerius metus um, neprasideda dėrybos, nes vis dar kyla problemų dėl pavadinimo. Pan, pranešimas panašus ir tą pranešimą, kuris pasirodė praeisiais metais. Makedonija tikrai labai stengiasi perimti kiek įmanoma daugiau ES aki. Nors e, Makedonijai neleidžiama oficialiai pradėti dėrybų dėl tam tikrų skyrių ar jų pabaigti. Albanijos prezidentas neseniai paskelbė keltą ne visai išmintingų deklaracijų dėl Makedonijos Respublikos integralumo. Ir tikrai dėl to tenka giliai apgailestauti. Vis dėlto mano frakcija remia Makedonijos stojimo procesą, o ypač džiaugtumėmės, e, jeigu vyktų dėrybos. Man atrodo, nėra jokių pasiteisinimų, kodėl dėrybos nevyksta, kodėl jos atidėliojamos. Makedonijai reikia teigiamą signalą iš ES dėl stojimo tam, kad būtų galima užtikrinti didesnį stabilumą šalyje bei tarptautinių lygmenių pripažintas sienas. Aš tikiuosi, kad netrukus problema su Graikija bus įspręstos ir galėsime pradėti dėrybas. Ačiū toliau, panas Alefrankos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pasisakau už ES plėtrą. Tačiau manau, kad ši plėtra turėtų vykti palaipsniui. Reikia kad e, nebūtų sukurta regioninių ar e, savivaldybių ligmens kliūčių, e, kurių būtų sunku atsikratyti. Galiausiai, jeigu taip atsitiks, mes pamatysime, kad atsiranda nesutarimų ne tik dėl pavadinimo. Yra tokių, kurie sako, kad su Graikija nesutarimai kyla tik dėl pavadinimo. Aiškiai įvardinkime viską. Pavadinimas yra tik tai tam tikra priedanga um, siekti uh, interesų, kurie nesuderinami su Graikijos siekiais. E, Graikija e, pastaraisiais metais yra žengusi labai daug žingsnių atgal, regresyviai, su šio klausimo šešėliniu pranešėju. Kitais šešėliniais pranešėjais esu kalbėjęs, ponas Hauitas E, toliau naudoja terminą Makedonija, sakydamas, kad e, taip jis tikisi, kad e, suardi, suartės, tarsi, pas, sušils santykiai tarp Graikijos ir buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Aš galiu pasakyti, kad rugsėjo, spalio mėnesiais mes prašėme, kad uh, būtų suorganizuoti susitikimai su Skopijas atsakingais pareigūnais ir mumis, tačiau visą laiką gaudavom neigiamus atsakymus, tai mane tikrai liūdina. Aš apgailestauju, kad pranešėjas savo pasitenkinimą išreiškė devintajame punkte. Jis e, ji apgailestauja, kad e, pavadinimas kelia problemų, betgi ne pavadinimas viską blokuoja. E, po pavadinimu slypi kiti interesai. E, Būsios Jugoslavijos e, žmonės yra makedoniečiai, tai tarsi turėtų būti graikai. Visi žinome istoriją. Makedoniečiai buvo graikai. Koks buvo Aleksandro didžiojo statusas Kopijoje? Aš pats. Aš Aleksandrovskio nuostatas skaičiaus kopiją. Bet nepamirškite, kad e, iš tiesų šaknys makedoniečių ir graikų skiriasi. Ir e, čia reikia, kad būtų labai aiškiai paminėti tie skirtumai. Mes negalime jų priimti kaip graikų tiesiogiai makedoniečių ir graikų santykių istorija kelia nemažų problemų, sakyčiau. Aš manau, kad mes kartais kaip maži vaikai užsispiriame ir e, reikalavome vieno dalyko. Ir Makedonija, atrodo, čia reikalauja tokių dalykų, kurie prieštarauja istorijai ir kurie kertasi su Graikijos ir kitų valstybių interesais. Aš pats galiu pasakyti, kad e, privalu pastebėti, jog šiame pranešime e, negalima įvardinti e, nesutarimų su Graikija tik dėl pavadinimo. E, turime žinoti, ką daro Skopijos vyriausybė ir ką daro vyriau, Graikijos vyriausybė. E, mes galime parengti pranešimą, kuris būtų palankus e, vyriausybė, nes šis pranešimas yra palankus Makedonijos valdžiai. Tačiau e, nepamirškime vidinių skirtumų. E, Gruodžio 14 dieną e, valstybės viduje iškilo rimtų politinių problemų dėl skirtingų priežasčių ir iš tiesų jokios pažangos tarptautinių lygmenių ta šalis nepasiekė. Todėl aš manau, kad reikėtų sukurti pranešimą, kuris būtų naudingas. ES turi aiškiai suprasti, kokia yra problema. Graikijos žmonės nori taikiai gyventi su kitomis tautomis, bet tos kitos tautos kuria problemas. Ir yra tam tikrų teritorinių neiškumų ir skirtumų. Tai yra labai aišku. Tartautinis teismas turi tą pasakyti. Aš atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau, bet aš manau, kad reikia pagaliau suprasti, ko ta šalis iš tiesų nori. Aš asmeniškai uh, uh, labai norėčiau, kad taip nebūtų. Manau, kad uh, pavadinimo klausimas turėtų būti įvardintas atskirame skyriuje, bet lygiai taip pat uh, jis turėtų būti paminėtas, kai kalbame apie gerus kaiminių santykius, tarptautinį ir regioninį bendradarbiavimą. Ačiū. Pone Neits. Kolegos, labai trumpai. Pirmiausia, noriu pasveikinti poną Havit parengus tokį pranešimą. Manau, kad e, jis yra labai įdomus ir e, gana išsamus. Kitas dalykas, aš asmeniškai ir e, savo frakcijos, mano vardu, nors kitų <laughs> daugiau mano frakcijos narių šioje salėje nėra šiuo metu. Taigi aš manau, kad reikėtų, kad tos atviros problemos būtų išspręstos kuo greičiau. Nes man atrodo, kad e, kai mes e, kalbame apie tuos aukščiausio ligmens susitikimus tarp Makedonijos ir Graikijos, pavyzdžiui, arba kai tokie, matome, susitikimai yra rengiami, e, valstybių pozicijos griežtėja kaip jau girdėjome, kad ir per šią diskusiją mūsų pačiame Europos parlamente, jeigu reikalai toliau taip klostys, tai padėtis tik prastės. Man atrodo, kad kuo labiau Makedonija bus izoliuota, kuo labiau ji bus išsumta į galimų dėrybų prieigas, e, tuo blogiau e, bus pačiai Makedonijai, todėl reikia dėti pastangas, kad ši problema būtų išspręsta. Aš esu iš valstybės, kur esame įpratę dėrėtis tarpusavyje. Taip pat mes žinome, kad e, kartais tokios diskusijos e, ar tokios dėrybos e, net juokingai susiklosto. Tačiau šiuo atveju problemą reikia išspręsti kuo greičiau. Visi turim daryti ką galime, kad būtų pasiektas sprendimas. Labai gražu, kad abi pusės kalba apie istoriją. Jeigu aš neklystu, tie minimi istorijos faktai yra daugiau negu dviejų tūkstančių metų senumo. Įdomu juos paminėti, bet ar iš tiesų yra dabar neįmanoma dviem skirtingoms valstybėms e, pripažinti, kad e, puikia asmenybė per trumpą savo gyvenimą, nes labai anksti tas žmogus mirė e, prieš 2000 metų, priklauso abiejų valstybių istorijai. Tai nėra vienos valstybės monopolija. Negi neįmanoma to suprasti. Europietiškumo dvasioje turėtų būti įmanoma susitarti dėl tokio klausimo. Todėl aš norėčiau uh, apeliuoti visų susijusių šalių jausmus. Ieškokime uh, veiksmingo sprendimo. Nesistengime dar aps, labiau apsunkinti ir užstrikti ties pirminėmis pozicijomis. Ačiū. Bene, abbiamo concluso la lista degli shadow rapporteur. Kągi baigia kalbėti šešėliniai pranešėjai. Yra ilgas sąrašas tų kolegų, kurie dar norėtų pasisakyti. Visų pirma, teiksiu žodį poniai Kopa. Visiems kalbėtojams po dvi minutės. Uh, thank, uh, Pane pirmininkė, pirmiausia, noriu padėkoti kolegai Howitt už parengtą pranešimą. Turiu pasakyti, kad visiškai pritariu tam, ką jis sako apie politinį klimatą šalyje, įtemptą politinę atmosferą šalyje. E, šalis susiduria su recesija, nedarbas siekia 31 procentą, politinė krizė šalyje yra aiškiai pastebima, mes, ES, turi stebėti visą tai ir įvertinti objektyviai. Mes turime išreikšti susirūpinimą pastarojo meto įvykiais, o komisija turėtų atsižvelgti į visus šios aspektus, rengdama pažangos ataskaitą pavasarį. Rinkimai bus labai svarbus išbandymas. Aš manau, kad mes turėtume būti labai atsargus, elgdamiesi su opozicija. Būtų klaidinga dabar palaikyti vieną ar kitą pusę. Mes dažnai suklystame, elgdamiesi būtent taip. Mes turime bandyti padėti rasti sprendimą. Turime žiūrėti ir į konflikto priežastis. Aš raginu nepalaikyti vienos ar kitos politinės jėgos. E, kitas klausimas, mano mėgiamas klausimas, yra pavadinimo klausimas. Istoriją turi svarstyti istorikai. Tačiau e, pavadinimo klausimas yra ir mums spręsti. Matome, kad šalyje politinė atmosfera yra įtempta, taigi pavadinimo klausimas nėra esminis ar prioritetinis. E, pasiūlymas yra svarstomas, Graikija palaiko naujas iniciatyvas, pasuntinio iniciatyvas, kuris neseniai lankėsi Skopijoje ir mes palaikome komisijos nario Fiulę įsipareigojimą. ES turi atlikti savo vaidmenį, sprendžiant šį klausimą. Dar vienas dalykas. Mes kalbėjome apie Kroatiją. Ir diskusijos parodė, kad višalės problemos turi būti sprendžiamos kaip galima anksčiau, net nepradėjus dėrybų. Kitu atveju mes vėliau, kaip ir Kroatijos atveju, turėsime ieškoti plano B. Mes turėtume išvengti tokios situacijos. Dėkoju dabar ponas Kirilo. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad pranešėjo darbas iš ties nelengvas, visiškai nelengvas. Jis jau apibūdino keletą rimtų problemų. Aš norėčiau pasakyti, kad Bulgarija labai kantriai laukė. Tai nėra vien tik pavadinimo klausimas. Auga didėja nacionalistinės tendencijos mūsų kaiminėse šalyse. Kalbame ne tik apie istorinius faktus, ne apie 2000, 2000 metų senumo įvykius, kalbame apie pastarojo meto istoriją. Mes teikiame tokius pasiūlymus ir aš tikiuosi, kad Richardas į tai atsižvelgs mes neturėtume kovoti dėl istorijos. Aš siūlyčiau bendrai paminėti kai kurios istorinius įvykius. Praėjusiu metu balandžio mėnesį mūsų ambasadorius nuvyko, kad pareikštų savo pagarbą laisvės kovotojams, kovotojams prieš Turkijos okupaciją. Jis buvo užsipultas, su juo buvo netinkamai elgiamasi Ir kol kas policija nieko neišsiaiškino. Kaiminės šalies ambasadorius buvo šitaip užsipultas. Ir tokie bendri įvykių paminėjimai tiesiog yra negalimi. reikia pabrėžti, kaip svarbu plėtoti gerus kaiminius santykius tiek su Graikija, tiek su Bulgarija, nes būtina užtikrinti gerus santykius. Šalis pra, nusprendė pradėti stojimo dėrybas, darbas yra pradėtas kai kuriuose darbo grupėse ir tai galėtų būti konkretus variklis tolesniam darbui. Taigi mums reikia pasiūlyti savo pagalbą o ne aštrinti situaciją. Mes turime laikytis konstruktyvios pozicijos ir turime labai aiškiai nustatyti sąlygas. Jeigu sąlygų nebus, nebus ir gerų kaiminių santykių. Turiu vieną klausimą. Kalbama apie plėtros nevykdymo išlaidas. Aš norėčiau, kad Richard Howard galėtų išsameu apie tai pakalbėti ir dėl pastarojo meto įvykių opozicija paliko parlamentą. Ir aš, kiek girdėjau, kai kuriuos opozicijos parlamentarus sulaikė policija. Ar tai tiesa? Ačiū. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря на господин Ховит. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju ponui Howitt už pateiktus pasiūlymus. Aš iš ties tikiuosi, kad mums pavyks rasti kompromisą, kuriam pritars visi. Esu įsitikinęs, kad mes visi pritarėme Makedonijos Respublikos integravimosi procesui. Geriausia būtų netylėti apie problemas, geriausia būtų jas nurodyti, ypač tas problemas, kurios yra itin svarbios. Aš kalbu apie Europos vadovų tarybos gruodžio mėnesio išvadas ir gerus kaimininius santykius. Problema yra susijusi ne tik ir su istorija, bet ir su makedonų piliečių diskriminaciją, kurie siekia gauti Bulgarijos pilietybę. Aš buvau susitikęs su Makedono bendruomenės atstovais ir bandžiau išsiaiškinti, ar jie žino, kokios egzistuoja problemos. Aš norėčiau, kad Skopijas e, valdžios institucijos susitiktų su tokiais žmonėmis ir palaikytų su jais nuolatinį kontaktą, kad įsigilintų į problemas, su kuriamis jie susiduria. Aš norėčiau kalbėti apie e, iliustracijos įstatymą, apie archyvų atverimą Aš suprantu, kad e, yra daroma įtaka siekiant diskredituoti kai kurios asmenis. Ir visa tai yra susijęs su ankstesniais bandymais vidurio ir rytų Europą Aš nekartosiu to, ko minėjo kolegos apie pagrindinės problemas. Visi mes žinome, kokie yra faktai, žinome, kas įvyko parlamente. Opozicijos lyderiai tiesiog buvo išmesti iš parlamento. Žodžio laisvė yra esminė laisvė. Prieš keletą dienų mes išgirdome, kad Makedonija yra tik iš dalies laisva šalis. Taigi mes turėtume skirti dėmesį pagrindinėms problemams. Ačiū. Dabar ponas Angurakis. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pakomentuoti 25 punktą. Aš iš tikrųjų esu labai susirūpinęs dėl nedarbo problemos. Nedarbo problemas yra, problema yra susijusi ir su kapitalizmo krize, kuri visoje Europoje, jeigu Makedonija įstotų į ES, kiltų dar e, aštresnių problemų dėl e, nedarbo. Aš norėčiau kreiptis į poną Ručiak ir e, jam pasiūlyti pabandyti tiesiog uh, E, pragyventi už šimtą ar porą šimtų eurų. Ir e, įvairiose šalise yra labai skaudinė darbo e, problema, pažiūrėjau, ir Portugalijoje. Dabar dėl viso pranešimo sveikinu poną Howitt. Jis uh, E, nagrinėja ir nedarbo problemą, tačiau tai, ką jis pasiūlo, nėra tinkamas sprendimas. Socialinio dialogo pagalba šios problemos neišspręsime, reikia konkrečių instrumentų. Turiu abejonį dėl to, ką siūlo ponas Howitt. Šiame pranešime e, nieko neužsiminama apie tai, kokiu modeliu reikėtų e, naudotis sprendžiant problemą. Dar viena pastaba yra bendro pobūdžio, ne vien tik apie šį pranešimą. Mes remiamės ankstesniais pranešimais, manau, kad viską turėtumėm vertinti bendresniais bruožais. Dabar dėl dešimto punkto. Ponas Howitt. E, iš tikrųjų, buvo teisingai paminėta, kad jeigu kažkas tai iššoka į važiuojantį autobusą, tai jisai bando kitus žmonės sustabdyti nuo tokių pačių veiksmų. Kas sprendžia tarptautinės problemas, tarptautinė teisė, jungtinės tautos ar stipresnieji? Man atrodo, kad nebuvo rasta dar jokio atsakymo dėl dešimto punkto problemų. Kas turi viską spręsti, gal ponas Obama Ar galbūt ir komisaras Fiulė gali pasiūlyti kažkokių tai sprendimų? Ačiū. Ačiū. Toliau pane Čenako. Pane Gianaku. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti ponui Howitt už jo pranešimą. Iš tikrųjų, šis pranešimas labai skiriasi nuo pranešimo, kuris buvo pateiktas praėjusiais metais. Praėjusiais metais pranešimą sudarė apie 60 punktų, dabar tik tais 24. Pranešime šio, šio to trūksta. E, nekalbama apie um, šalies vidaus įvykius, kas atsitiko, pavyzdžiui, e, gruodžio 24 dieną. Taip pat, man atrodo, kad Problemos kyla ne šalies pavadinimo. Daugiausia problemų kyla dėl to, kad dabartinės problemas bandoma pateisinti istoriją. Graikija ėmėsi tam tikrų veiksmų pastaraisiais e, mėnesiais. Graikijos ministras nusintė laišką kolegai iš Makedonijos ir tame laiške buvo e, prašoma e, pateikti projektą dėl ketinimų protokolo arba susitarimo memorandumo siekiant išspręsti šią problemą. Dėl... Bet kol kas dar niekas nebuvo padaryta. Visas e, procesas vyksta e, bendradarbiaujant ir su jungtinėmis tautomis. Tai vis dėlto yra e, ne dvišalė, o tarptautinė problema. Ir būtent dėl to ir jungtinės tautos tą problemą sprendžia. E, kai grįžome į Atenus, tai buvome pakankamai nusivylę. Viskas e, tiesiog siejama su istorija. Ir panašu, kad Makedonijos žmonėms yra žadama tai, ką neįmanoma ištesėti yra iškeliamos ir problemos iš antro pasaulinio karo laikų. Taip pat um, dėl daug ko kaltinama ir Graikija. Jeigu šios šalies, Makedonijos šalies viena iš partijų vadinasi Laisvoji Makedonija, arba, pažiūrėjau, kad ir, tesal, Salonikai yra priskiriami Makedonijai, tai jau yra tikrai nepriimtina. Aš vis dėlto norėčiau, kad e, būtų rastas kažkoks tai sprendimas dėl šios šalies. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Poselt. Ačiū pirmininkė, turiu porą pastabų. Visų pirma, tikrai norėčiau paremti pono Howitt protingą pranešimą. Uh, pranešėjas bando atsižvelgti į sudėtingą e, vidaus situaciją Makedonijoje. Ta pati daro ir komisaras Fiulė. Ir aš visoms Makedonijos partijoms, o taip pat ir Makedonijos žiniasklaidai pasakiau, kad reikia vadovautis kaimininių šalių pavyzdžių, kurios yra labiau priartėjusios prie ES, nes ir opozicija e, pritarė tam, kad vyriausybė imtųsi veiksmų. Ir taip pat Makedonijos valdančiai daugumai aš sakau, kad reikia pripažinti ir tai, kad mažumas turi taip pat savo e, teisės. Taigi Makedonijoje partijos tikrai turėtų baigti tarpusaverėtenas. Herbert Weiner, socialistas, um, paliko Bundestagą, bet pareiškia, tie, kas išėjo, gali ir sugrįžti. Iš tikrųjų, boikotas nėra išeitis, e, partijos turi bendradarbiauti. Dar viena pastaba. Iš tikrųjų, mes turime e, baigti e, ieškoti problemų. Makedonija pakeitė savo konstituciją ir ten įtvirtina nuostatą, kad Makedonija neturi jokių pretenzijų dėl teritorijos e, kaiminėms šalims. Tai yra įtvirtinta konstitucija, konstitucija buvo pakeista ir buvo siekiama būtent tokiu būdu išspręsti ir Makedonijos pavadinimo klausimą. Makedonija pakeitė ir savo himną, ir konstituciją, ir, bet vėl ir vėl uh, yra naudojamas pavadinimo klausimas blokuojant visas dėrybas. Aš manau, kad komisaras Fiulė turėtų pradėti dėrybas, vis tiek stojimo dėrybos e, gali trukti ir dešimt metų, turėsime pakankamai laiko problemams išspręsti, bet man atrodo neteisinga blokuoti dėrybas dėl pavadinimo, tai yra neprimtina. Ačiū ponui Poselt. O dabar ponas David Kalin, komisijos vardu prašom. Thank you very much, uh, Mr. President. Um, just... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Um, kalbame apie gruodžio mėnesį priimtas tarybos išvadas, kurios yra labai svarbios e, Makedonijai, būsimo Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, tai yra uh, E, į priekį žvelgiančios išvados, o ne į praeitį. Jau, po, jau dabar taryba pradėjo renktis pavasario ataskaitai, taryba yra įgaliota tai padaryti, mes galvojame apie tris elementus. E, aukšto lygio dėrybų dialogo prioritetų įgyvendinimas, pažanga e, tvirtinant gerus kaiminius santykius ir e, žingsniai dėl pavadinimo klausimo. Kaip žinia, E, laiko yra labai nedaug. Mes e, norime e, priimti ataskaitą kažkada gruodžio mėnesį, balandžio mėnesį, vienas reikia pradėti dirbti kuo greičiau. Šiuo požiūriu komisijos narys Fiule palaikė ryšį su visomis kaimi, partnerėmis valstybėmis ir nusintė visą eilę laiškų E, prašydamas glaudesnio ryšio ir koordinavimo per dvišalius santykius ir trišalius santykius. Manau, kad čia labai svarbu e, pažymėti, kad bet kuris e, susitikimas turi būti konstruktyvus, orientuotas į rezultatus, todėl svarbu atsižvelgti į visų posėdžių eigą ir įvertinti galimybės tuos posėdžius turiningai užbaigti. E, tai bus išspręsta bėgant laikui. Porą žodžių dėl politinės krizės, kurią visi labai atidžiai stebime. Gruodžio 24 ir šiek tiek anksčiau vykę incidentai kelia nemažą nerimą. Mūsų generalinis direktorius Sanino praėjusią savaitę lankėsi toje valstybėje ir tai vyko pagal. E, įprastą tvarką reguliarių susitikimų besirengiant pavasario ataskaitai. Jis susitiko su visomis susijusiomis pusėmis kriziai aptarti ir dėjo pastangų, kad būtų išvengta būtų rasta išeitis iš dabartinės aklavėtės. Taip pat ES ambasadorius ir JAV ambasadorius paskelbė pareiškimą, kuriame buvo kreipiamasi į visas e, partijas, kad jos gerbtų e, institucijas, e, įstatymų nustatytas procedūras ir demokratinės vertybės, kurio pagrindu yra kurtas parlamentas. Opozicijos partija buvo paraginta grįžti į parlamentą. Noriu tik pasakyti, kad mes įvykius stebime labai atidžiai, Europos komisija juos e, seka nuolat. Komisijos generalinis direktorius pagal aukšto lygio kandidat, dialogą su kandidatėmis e, vėl apsilankyti Skopijoje gana greitai. E, vyksta labai svarbios dėrybos dabar. E, Skopijas administracija imasi visos eilės priemonių skirtingose srityse. Kaip tik dabar užsienio reikalų ministras Propovskis susitikinėja su komisijos nariu Fiulė ir aptarinėja priemonės, ketina, kurių ketina imtis e, vyriausybė. E, Taip pat šiuo požiūriu mes labai atidžiai stebėsime padėtį ir, kaip jau sakiau, į Skopiją sugrįšime netrukus. Ačiū. Mr. Salavrako. Pona Salavrako, ar dėl darbo tvarkos? Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš norėjau uh, priminti kad Graikija yra viena iš dešimties ES narių, buvo viena iš dešimties ES narių ir niekada neprieštaravo tolesniai ES plėtrai, e, įtraukiant skirtingas valstybės. Ir po to vyriausybė pas mus keitėsi nuo dėrybų su Makedonija E, taip pat e, pradžios taip pat e, vyriausybės keitėsi. Graikija Skopijai nieko negrasina, bet jūs patys matėte, kad yra labai daug rimtų problemų Graikijoje ir Graikija nori tas problemas išspręsti. Todėl būtina, kad mes kritiką orientuotume ne prieš Graikiją, o prieš Skopiją. Tai nebuvo uh, dėl darbo tvarkos pasisakymas. Pona Howitt, e, dėl diskusijų. Užbaigsite pabaigą. Ačiū, aš stengsiuosi kalbėti kuo trumpiau ir labai atidžiai sureaguosiu jūsų pastabas. Ponas Kukan e, kalbėjo, taip pat klausiau ponios Gienakų ir pono Poselto. Aišku, mes savo pranešime turėsime kalbėti apie politinių partijų tarpusavio problemas ir aš visiškai sutinku su tuo, ką sakė Jan ir kiti kolegos. Aišku, mano pranešimas buvo parengtas dar prieš gruodžio 24 dieną, dėl to e, aš galiu, turiu tarsi pasiteisinimą, kodėl rašytinėme tekste nieko nėra pasakyta, bet aš tikrai kažką įrašysiu. Galiu pareikšti, kad e, ES ir JAV ambasadų Skopijoje pareiškimas yra subalansuotas ir konstruktyvus. Tikriausiai jį pasirinksime kaip pagrindą mūsų tolesniam E, teksto formulavimui. Pone Kornelisin kalbėjo apie tai, kad reikia šiek tiek konkrečiau e, ieškoti sprendimų dėl pavadinimo. Aišku, aš jūsų tekstą paskaitysiu ir e, manau, kad yra pakankamai e, žmonių, kurie bando šiokį tokį e, triukšmą kelti be reikalo. Aš manyčiau, kad e, Europos parlamente mes sugebėsime rasti sprendimą. Jūsų pasiūlymas, manau, padarytas gerai valia, jūs norite būti naudinga ir aš tikiuosi, kad e, jumis patikėsiu. Kai jūs kalbėjote apie e, vizų klausimą, aš jums energingai e, linksėjau dar nuo krizių, nuo, nuo kalėdų sakiau, kad laukiu jūsų pakeitimų tuo klausimu. Aš noriu pasakyti, kad uh, nauja tvarka gali būti diskriminuojanti valstybė, valstybė, kur yra nemaža Romų uh, bendruomenė. Bruselėje ir kitur yra išsakoma nemažai kritikos dėl galimo vizų e, režimo pakeitimo. Mes kartu su ją tą aptarsime. Ponas Tenok anksčiau šitą sakė dėl Albanijos. Yra tokių, kurie sako, kad ne, ta, ta valstybė gali būti savo vietoje tokia, kokia yra dabar ir niekas nepasikeis. O Albanijos pareiškimas rodo, kad taip nėra. Jeigu mes norime, kad regionas būtų darnus, jeigu mes norime, kad e, sklandžiai nueitume į taiką ir demokratiją e, visose regiono valstybėse, nes negalime palikti padėties tokia, kokia yra dabar. Dėl Polo Salavrakos Jis sakė, kad asmeniškai jis jaučia simpatijų tai valstybė ir asmeniškai remia plėtrą. Tai dirbkim kartu, kad jūsų žodžiai virstų realiu tekstu. Jeigu jūs tai pasakėte e, gerą valią, aš tikiuosi, kad taip ir yra, tai parašykite tai ir mes jūsų pasiūlymą įtrauksime ten, kur reikia. Kai jūs sakėte, kad nėra aiškių žingsnių į priekį. Pastaraisiais metais administracija padarė nemažai žingsnių į priekį. Uh, Praėjusiais metais parengtas statutas nėra naujas dalykas. Aš žiūriuosi, kad jūs į tai sureagavot, bet tai nėra naujiena. Ir e, laiškai su Graikija e, nuolat yra rašomi, laiškai su, laiškai su Graikija yra nuolat keičiamasi. Pone Neits, gal jūs ir viena iš savo frakcijos čia likote, bet aš galiu pasakyti, kad ir ši valstybė yra palikta viena tame regione, turbūt simboliškas jūsų pasisakymas. Pone Kopo, Ridenta yra regionas, kuris etniškai ir regioniškai priklauso vienai valstybei, bet kurį politiškai e, valdo kita šalis. Jeigu aš savo žodinę teisingai perskaičiu, sutinku, ponė Neits, Kodėl negali abi valstybės turėti bendrą paveldą ir bendrą istoriją? Ar negeriau būtų tai daryti, negu reikalauti, kad vieni ar kiti faktai priklausytų tik vienai jų? Aš e, e, tai sakau, bet gali būti, kad mano žodžiai bus skirtingai interpretuojami už salės ribų. Kaip žinote, aš. Uh, su kitais kolegomis irgi labai atidžiai um, aptarinėju. Ponui Kirilovui ir ponui Kovačiovui galiu pasakyti, kad mes visi susitarėme dėl kokių įvykių ir kaip bus. Ir skausmingas dabar dialogo procesas vyksta. Nei viena šalis dar nesugebėjo pasiekti susitarimo, bet yra įmanoma, dialogas vyksta ir jeigu aš jums galėsiu padėti, tai kartu galėsime ieškoti to sprendimo. Man patiko tai, ką jūs sakėte dėl steigiamų darbo grupių. Girdėjau, kad opozicijos parlamentarai areštuojami. Pats informacijos tokios neturiu, nemanau, kad pranešime turėtume apie tai kalbėti. Bet trys opozicijos nariai per protestus buvo sužeisti. Tai galbūt jūs e, žinių pranešime girdėjote. Uh, bet reikia tą informaciją patikslinti. Ponui Kovačiovui galiu dar kartą pasakyti, aš esu pasiryžęs tęsti dialogą ir su jumis, ir su kitais kolegomis, kad būtų rastas teisingas kompromisas e, dėl šių klausimų. Aš e, e, labai aiškiai e, savo pranešime pasakiau, kad dėl iliustracijos e, mūsų pozicija aiški, negali būti dangstomi jokie praeities pažeidimai, turime būti e, atviri ir sąžiningi, bet tai turi būti daroma nepartiniu pagrindu, negalime nukreipti tokių veiksmų prieš pavienius asmenius. Bendrai reikia objektyviai vertinti praeities įvykius. Ponas Angurakis kalbėjo apie ekonominį modelį. Aš labai e, džiaugiausi išgirdęs, kad į tą valstybę investuoja švedai ir britai, E, ta valstybė neturi didelės pramoninės bazės, jos turizmo potencialas nėra išnaudotas, o ta šalis yra puiki turizmui. Todėl e, pakvieščiau jūs kartu su manim paragauti e, tos šalies vyno, nes tas vynas labai geras. Bet e, jeigu šiame pranešime norime išspręsti kapitalizmo problemas, tai aš turiu jūs nuvilti, to mes tikrai nepadarysime. E, Pirmiausia, mes stengsimės sutvarkyti bendrai padėtį, o paskui galėsime perti prie kapitalizmo. Pone Dženaku, ponui Posalčiau atsakiau ir pirmininkė tuo baigsiu. Jau minėjau, kad dvi šiandien pagrindinės politinės partijos užmesgė dialogą, kuris yra labai naudingas, mes apie tai turime žinoti, tai rodo, kad problemos gali būti išspręstos. Mano turima informacija apie Graikiją Pone Kornelis, kai kalbėjo, aš kaip tik patikrinau. Uh, Graikija netmetė trišalių dėrybų su komisijos nariu Fiule ir su ta valstybė. Jie sakė, kad nori kito raundo e, jungtinėse tautose pirmiausia sulaukti. Bet aš pacituosiu Graikijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai. Jis sakė, mes neprieštaraujame susitikimams e, su sąlyga, kad bus gerai pasirengta ir bus užtikrintas konstruktyvus rezultatas. Taigi jie kvietimo netmetė. Ponui Korevskai, kuris sakė, E, po šio pareiškimo, kad mes tęsime e, gerus e, geras pasangas dėti, kad tos valstybės problemos būtų išspręsos. Iš skirtingų pusių bus reiškiama, keliama daugiau iniciatyvų, o mes savo ruoštų visuomet esame pasirengę teikti iniciatyvų ir esame nusiteikę e, spręsti šią problemą. Aš nenumenkinu skirtumų, bet kai jis prašo iniciatyvų, E, tai e, turim suprasti, kad mūsų diskusijos ir mūsų balsavimas dėl teksto gali pasitarnauti kaip iniciatyva. Ir galiu pasakyti, kad iki šių metų birželio mėnesio jau rasime e, galimybių šias dėrybas pradėti. Ir aš kreipiuosi visas, visus kolegas iš skirtingų politinių frakcijų, kad jie man pritartų, kad iš tiesų tas rezultatas būtų pasiektas. Ačiū. Dėkoju. Pakeitimus galima teikti iki sausio 20. 8 dienos 6 valandos. Kitas mūsų klausimas. Taip, iki 28 dienos, sausio 28 dienos pakeitimus galima teikti. Toliau. Kitas klausimas 2012 metų Serbijos pažangos ataskaita Jelko Kačin pranešėjas. Antrą kartą keisimės nuomonėmis dėl Serbijos pažangos ataskaitos projekto. Komitetui ši ataskaita buvo pateikta gruodžio 3 dieną. Pakeitimus galima teikti, buvo galima teikti iki sausio 9 dienos ir buvo pateikta 192 pakeitimai. Aš norėčiau suteikti žodį ponui Kačin. Ačiū. Pirmininkė, kolegos, komisijos atstovai. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms už konstruktyvius ir išvalgius pakeitimus pranešimo projektui. Aš džiaugiuosi, kad didžioji dalis pakeitimų atitinka mano pranešimo projektą. Visos politinės frakcijos pritarė pagrindiniams politiniams aspektams, kuriuos mes pasiūsime partneriams Belgrade. Aš norėčiau e, pasveikinti EPP e, pakeitimus dėl Vojvodinos, taip pat pakeitimus dėl aplinkosauginių iššūkių, kuriuos pateikė žalieji. Mes vis dar rengiame kompromisinius pakeitimus, jie turėtų būti parengti iki ketvirtadienio. Kalbant apie pagrindinius Kosovo prioritetus, yra padaryta pažanga nuo to, kai buvo pateikta ataskaita. Ministras pirmininkas Dačič susitiko su, su ponu Tačiu praėjusią savaitę vykdė politinės diskusijas. Žinoma, lieka dar svarbių spręstinų klausimų, tačiau Serbija yra padariusi žymios pažangos palaikydama santykius su Kosovo. Aš vakar jau minėjau šį dalyką, kai mes varstame Turkijos klausimą. Sustarimas dėl IBM dabar yra sudarytas ir jį ketinama išplėsti ir kitiems sienos kirtimo punktams kitų e, susitarimų įgyvendinimas vyksta mm, daugiau ar mažiau sklandžiai. Neišspręsti klausimai išlieka Šiaurės Kosove. Rezoliucijoje yra kalbama išsamei apie šią problemą. Mes akivaizdžiai sakome, kad Kosovo padalymas pagal etninės linijas nėra tinkamas pasirinkimas. Aš sveikinu rezoliuciją dėl dialogo su Priština palaikymą. Rezoliucija buvo patvirtinta sausio 12 dieną. Rezoliucija legitimuoja dialogą, akcentuoja mažumų teisės bei pabrėžia, kaip svarbu Serbijai ir visam regionui integruotis į Europos Sąjungą. Aš nesutinku su pono Poselto interpretacijomis, jis prieš keletą dienų apie tai kalbėjo, aš manau, kad e, šis žingsnis yra tinkamas ir teigiamas. Kalbant apie išsilaisvinimo armijos memorialą, šį prieštaringą klausimą, aš noriu pabrėžti, kad tai yra Serbijos vidaus klausimas, bet jis turi dvi šalių pasiekmių. Aš e, turiu pasakyti, kad e, kai memorialas buvo nugriautas, sekmadienį nebuvo jokio prieštaravimo, tačiau aš norėčiau e, paraginti abipusės tęsti dialogą sprendžiant e, klausimus. Albanų bendruomenė turėtų būti geriau integruota į Kosovo, vis, į Serbijos visuomenę. Vietos Albanijos vadovai taip pat e, turėtų vykdyti savo pareigas. Buvo išniekinta nemažai kapų Kosovo kapinėse naktį iš sekmadienio į pirmadienį. Aš smerkiu e, tokius įvykius ir aš tikiuosi, kad Kosovo valdžia užkirs kelią tokiems įvykiams. Kaltininkai turi būti rasti ir nubausti. Reikia e, rodyti pagarbą tokioms vietoms, tai yra pagrindinė vertybė. E, Aš noriu, kad Serbijos ir Albanijos vadovai rastų sutarimą dėl visų neišspręstų klausimų, pasidelgdami dialogą ir tokios teisės turi būti užtikrintos visiems. Ta būtina padaryti dėl jaunos kartos labo ir Europos ateities. Aš džiaugiuosi ministro pirmininko Serbijos Kroatijos ministro pirmininkų susitikimu. Jis įvyko sausio 16 dieną. Santykiai tarp Serbijos ir Kroatijos yra labai svarbus visam regionui. Ekonominis, politinis bendradarbiavimas dar gali būti pagerintas. Kita vertus, kova prieš sistemingą korupciją peržengė į kitą žygį ministro pirmininko pavaduotojas e, Vučič e, paspartino kovą su korupcija. Mes turime pasveikinti tokį procesą ir paskatinti Serbijos vadovus intensyvinti pastangas kovojant su korupcijos šaltiniais. Serbijos viešos institucijos yra prastai valdomos. Kalbant apie kovą su korupcija, reikia pasitelkti ir žiniasklaidą, tačiau negalima sumenkinti teisinės viršenybės principo taikymo. Labai svarbu yra pažymėti nepriklausomų reguliavimo institucijų darbą. Valstybinė audito agentūra turi gauti visą būtiną e, finansavimą ir išteklius, kad galėtų vykdyti savo darbą. Tik stipros ir nepriklausomos institucijos galės vykdyti kovą, nuoseklę kovą e, prieš korupciją. Aš norėčiau e, iškelti ekonomikos klausimą. Nedarbas yra 27 procentai, skurdas didėja. Reikia investicijų Tačiau kyla abejonių, ar Serbijoje norės investuoti investuotojai, kadangi Serbijoje yra tiek daug neiškumo. Šis klausimas turi būti sprendžiamas. Kova su korupcija turi būti tesiama greta, kuriant nepriklausomas institucijas ir bešališkus teismus. Po trijų mėnesių komisija teiks ataskaitą tarybai dėl Serbijos atsitikimo kriterijų kriterijams nustatytiems gruodžio mėnesį. Aš tikiuosi, kad Serbija veiks atsakingai ir laiku išspręs problemas, kad taryba galėtų nustatyti dėrybų pradžios datą. Aš laukiu tos dienos, kai Serbija įšoks į traukinį važiuojantį link Europos Sąjungos. Ir Pabaigai noriu pasakyti, kad laukiu kolegų pastebėjimų dėl šio pranešimo projekto. Dėkuoju, ponai Kačin. Pona Šioplin, šešėlinis pranešėjas EPP frakcija, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sveikinu Jelko Kacin, manau, kad pranešimas yra geras E, iš tiesų pranešimas yra geras, e, nors sulaukė 192 pakeitimų ir iš esmės jis atitinka pačią ataskaitą. Aš norėčiau tiesiog atkartoti tai, ką sakė ponas Kacin, jis pats iškėlė keletą svarbių klausimų, kai kurie jų buvo pastebėti ir ankstesnėse diskusijose, keletas dalykų. Ponas Howard dėja paliko mūsų posėdį, Bet aš manau, įdomi idėja yra ta, kad tam tikra dalis BVP turėtų būti išleista vietos ir regionų e, valdžios lygių. Aš manau, kad tai yra įdomus ir svarbus pasiūlymas. Ankstesnių diskusijų metu aš jau kalbėjau apie Serbijos konstituciją. Konstitucijoje sakoma, kad Kosovas yra Serbijos dalis, tą būtina pakeisti. Kol mes su tuo taikstysimės, tol mes teiksime, kad yra teisinių problemų tam procesui, už kurį mes pasisakome. Serbija ir Kosovas. Ši problema niekur nedings, net jeigu visi klausimai bus išspręsti, net jeigu bus užtikrinta taika, net jeigu visi ims vienas kitą mylėti ir solidarizuotis, Serbija vis tik tai vadovaus tam, kol serbai gyvens Kosove. Santykiai tarp Serbijos ir serbų bendruomenės Kosove yra svarbus dalykas. Klausimas per, yra pernelik didelis, kad pats savaime būtų išspręstas. Kosovo serbai nenori tapti Kosovo piliečiais. Jie dabar yra priskirti Kosovui. E, bet mes turime suprasti, kokios pasiekmes grėsia Kosovui pačiam ir Serbijai. Ponas Rūčiak mane kaltino, kad aš esu pesimistas, kad aš esu vengras, bet aš esu iš tiesų realistas. Ir aš siūlau panagrinėti kitą galimą scenarių. Tai yra galimas scenarius, bet jis yra aptarinėjamas Tiranoje, Prištinoje, suverenus Kosovas. Manau, kad šis svarstama apie Kosovo idėją turėtų būti išnagrinėta. Nes šis klausimas be jokios abejonės palies ir buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją ir Serbiją. Aš manau, kad mes turime pagalvoti apie to reikšmę, kalbant apie demokratiją ateityje tiek Kosove, tiek ir Serbijoje. To ir baigsiu. Ačiū. Pone Kopa. Like, uh... Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo atvirumą, dėl to galėjome pateikti ir bendrų pakeitimų, dėl esminių klausimų, pavyzdžiui, kad reikia kovoti su korupcija, reikėtų vengti politinių neiškumų, taip pat reikėtų skatinti regionį bendratarpiavimą bei gerus kaimininius santykius. Aš tikiuosi, kad pranešėjas ras kompromisinius pasiūlymus ir kitose sritise. Pavyzdžiui, dėl tinkamos pusiausviros tarp Kosovo klausimo ir demokratizacijos proceso, o taip pat dėl demokratijos proceso įtvirtinimo pačioje Serbijoje. Mes buvome nuvykę į Serbiją, susitikome su Serbijos pilietinės visuomenės organizacijomis ir jos sakė, kad e, tiesiog visas dėmesys telkiamas į Kosovo klausimą, bet e, pamirštami serbų poreikiai. Galbūt e, balsavimas dėl šio pranešimo įvyks greitai, bet um, turėtumėm ir toliau siekti kompromisinių susitarimų, bent jau dėl kelių punktų, tam, kad pasiektumėm tai, ko reikia ir kad būtų išlaikyta tinkama pusiausvara. Aš norėčiau išreikšti abejonių dėl to, ar reikia minėti Kosovo klausimą, kalbant apie Serbijos konstituciją. ES nei iš, kito, nei iš vienos kitos kandidatės šalies neprašė peržiūrėti sienų klausimą, teritorijos klausimą. Aš manau, kad ir čia ES turėtų laikytis tokios pat e, pozicijos. Aišku, reikėtų siekti santykių normalizacijos tarp, be, tarp Serbijos ir Kosovo tarp suinteresuotų pusių turėtų vykti aukšto lygio dialogas. Aš taip pat norėčiau paraginti gerbti um, diskusijas dėl pavadinimo tarp Graikijos ir buvusios uh, Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Na ir galiausiai, kalbėdama apie šį pranešimą, aš Maničiau, kad reikia daugiau dėmesio skirti ekonominiai kriziai, nedarbui, valstybės skolos augimui, o taip pat reikėtų užtikrinti atitinkamą socialinės ir žmogaus teisę šioje šalyje. Labai ačiū. Ačiū toliau, pane Brantner. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau visų pirma padėkoti Jelko už pateiktą pranešimą, taip pat ir pakeitimus. Man atrodo, kad tai yra tinkamas pagrindas mūsų diskusijams. Po to, kai buvo pateiktas paskutinis pranešimas dėl Serbijos, Serbija žengė nemažai žingsnių integracijos link, buvo toliau tęsiamos vidinės reformos, tai ar lieka daug darbo šioje šalyje. Pavyzdžiui, Na, apie tai kalbėjo ir panekopa. Tai yra teisminė sistema. Man atrodo, kad teisminė sistema ir toliau reikėtų tobulinti. Reikėtų siekti teismų sistemos nepriklausomumo, veiksmingumo. Taip pat e, reikėtų užtikrinti ir geresnę teisėjų skirimo procedūrą turėtų būti užtikrinta teisėjų, ne, teisėjų nepriklausomumas ir viso proceso skaidrumas. Taip pat e, reikėtų veiksmingiau kovoti su korupcija, patvirtinti kovos su korupcija strategiją. Vyriausybė turėtų remti nepriklausomą agentūrą, kuri kovoja su korupcija, taip pat ir prokurorą šiame procese jiems turėtų būti sutiktas stipresnis vaidmuo. Na ir galiausiai Serbija turi apsaugoti pažeidžiamas mažumas. Ir užtikrinti saugumo klausimus. Taip pat vyriausybė turėtų pateikti strategiją dėl kovos su homofobija, taip pat ir kovoti su smurtu. Vis dėlto leiskite man aiškiai pasakyti, kad šios vidaus problemos neturėtų užkirsti kelio pradėti dėrybas dėl stojimo į Europos Sąjungą. Man atrodo, atvirkščiai dėrybos paspartintų šių problemų sprendimą. Taip pat reikėtų spręsti ir Kosovo problemą. Man atrodo, dabar buvo pasiekta nemaža pažanga. Reikėtų užtikrinti ir tolimesnį Belgrado bei Prištinos dialogą tarp politinių lyderių. Na ir aš dar norėčiau ir asmeniškai padėkoti poniai Ešton už jos pastangą šios rytyje. Reikėtų siekti, kad Serbija ir toliau gyvendintų pasirašytų susitarimus ir vėliau apie tai turėtų būti pateiktas vertinimas. Dėl Šiaurės Kosovo Čia taip pat problemas reikėtų spręsti. Aš tikiuosi, kad bus pasiekti kompromisai, kad įvyks susitaikymas. Įvykiai, neseni įvykiai, man atrodo, yra puikus ženklas. Aš norėčiau paraginti ir Serbiją, ir Kosovą, ir išorės veiksmų tarnybą paversti visą procesą skaidresniu, jį traukiant ir visuomenę, nes tik taip e, tas procesas visuomenės akise bus patikimas. Taigi dar kartą labai ačiū visiems ir aš su nekantrumu laukiu tolimesnio diskusijų etapo. Ačiū. Na ir galiausiai paskutinis šešėlinis pranešėjas, panas Tenok. So welcome. Dėkuoju pirmininkė mano frakcijai irgi e, sveikina parengtą pažangos ataskaitą apie Serbiją ir džiaugiamės pareiškimu, kad Serbija tapo oficialia e, kandidate į ES narės ir dabar lauksime, kada prasidės dėrybos. Nekartosiu jau išsakytų anksčiau komentarų e, šią temą, tik tris dalykus paminėčiau. Pirmiausia, aš džiaugiuosi, kad yra 139 straipsnis, kuriame yra kalbama apie baudžiamąjį kodeksą. Aš susitikau su vienu e, serbų kilmės savo rinkėjų gyvenančių Britanijoje, kuris sakė, kad jo turtas buvo nepagristai atimtas pasinaudojant būtent šią priemonę. Mano nuomonė, tai yra bet koks uh, E, teisingo teismo ir nuosavybės vertinimo principų pažeidimas. Iš esmės, aš manau, kad mes e, kitose straipsniuose pakeičiame formuluotės, bet principą išlaikome. E, ir atrodo, kad kol kas yra dar paliekama Serbijos dokumentuose galimybė paimti žmonių turtą. Aš iš esmės nesutinku su kolega Džordžu Šoflinu, kuris kaip akademikas tikrai nusipelno mano pagarbos. Uh, Aš manau, kad mes, parlamentas, neturėtume sakyti suvereniai valstybei, kas turėtų būti įrašyta jos konstitucijoje, kuri galios tarp jos sienų. E, pirmiausia, tai yra kišimas į valstybės reikalus, o kitas dalykas, kodėl tokiu atveju niekas negali e, e, teisti Šiaurės Airijos, kuri teigia esanti Britanija jau daugelį metų ir niekas. E, neprieštarauja tam. Mes turime žmonių istoriniams siekiams paklusti, juos gerbti. Aš e, pats e, nepasisakau už sienų pakeitimą, sienos pasikeičia e, E, dėl tarptautinės baimės. Kosovą pripažįsta daug valstybių, tačiau pusė jungtinių tautų dar nepripažįsta, pusė ES valstybių narių Kosovo nepripažįsta. Neturėtų būti jokių absoliučių principų susijusių su apsisprendimu ir teritoriniu vientisumu. Tokiais atvejais, kai valstybių sienos tarptautiniu mastu dar nėra pripažįstamos, viskas dar yra labai lankstu. Akivaizdu, kad daug kas Serbija dabar laiko uh, tam tikrą taikos siekiančią valstybę, kuri turėtų padaryti tam tikras nuolaidas e, regiono labui. Aš manau, kad šio požiūriu turėtume dar plačiau padiskutuoti, nes šis rytis labai paini ir jeigu mes šį klausimą dabar bandysime išspręsti, būsime apkaltinti dviveidiškumu. Galiausiai norėčiau pasidžiaugti, kad yra minimas ministro pirmininko Dačičiaus vizitas į Jotkalnyje. Jis e, siekia pagerinti santykius tarp Jotkalnijos ir Serbijos. Akivaizdu, kad e, Serbija e, nėra nusiteikusi, nebuvo bent jau nusiteikusi būti gera Jotkalnijos partnerė. Manau, kad šis ministro pirmininko žingsnis yra labai geras ir aukščiausio lygio vyriausybių vadovai veikėjai susitinka. Ačiū. Mr. Kukan. Ponas Kukan. Čia. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mūsų pranešėjas atlieka labai gerų darbą. Džiaugiuosi, kad dauguma pakeitimų yra orientuoti tą pačią linkmę. Tikiuosi, kad jam neiškils per daug sunkumų ieškant kompromisų. Taip pat aš džiaugiuosi tuo, kad dauguma E, dauguma pakeitimų yra remiama dėrybų pradžios datos nustatymas, kai tik valstybė tenkins pagrindinius prioritetus. Dialogo su Kosovu tasa, tai yra labai svarbu. Bendrai darbas ir iki šiol pasiekti rezultatai turi būti įvertinti ir mes turėtume prašyti deramo rezultatų, dialogo rezultatų įgyvendinimo. Šių rezultatų informavimas ir skelbimas yra labai svarbus. Aš suprantu, kad kartais diskretiškumas padeda e, dėryboms vykti efektyviau, bet šiuo atveju mes turim kalbėti apie viešumą ir mes, Europos parlamento nariai, turėtume būti informuojami apie tai, kas vyksta per šį dialogą. Ir tai turėtų būti daroma geriau negu iki šiol. Norėčiau pabrėžti, kaip svarbu vykdyti tolesnės teismų reformas. Tai yra paminėta pranešime. Mano nuomonė, Servijai reikia gerinti sistemos efektyvumą ir sustiprinti nepriklausomybę bei bešališkumą. Gerai funkcionuojanti teisingumo sistema yra demokratinės sistemos stuburas. Tai yra labai svarbi e, pasirengimo ES narystiai proceso dalis. Čia aš norėčiau pasakyti, kad man labai rūpi, kad e, Europos e, žmogaus teisų teisme yra iškelta labai daug bylų prieš Serbijos piliečius ir jos dabar yra nagrinėjimas. E, 359 straipsnis. Aš 71 pakeitimą pats pasirašiau su Ibrisagič ir kitais kolegomis. Tikiuosi, kad štai prisidės prie uh, E, ten minimų klausimų aptarimo ir galimo išsprendimo. Manau, kad Serbijos, e, Serbijos vyriausybė turėtų tas problemas išspręsti kuo greičiau. Aš esu tikras, kad Europos parlamentas, kuriam šis klausimas rūpi, stebės e, šio klausimo tolesnę raidą. Galiausiai noriu pasakyti, kad pritariu pranešėjo nuomoniai dėl padėties prie Ševo slėnyje. Manau, kad įvertinimas yra gerai subalansuotas. Nėra manau, negalime sakyti, kad vyriausybė elgesi silpnai, jeigu ji pradeda gerą, e, nuseklų, kantrų dialogą su tautinėmis mažomis. Lygiai taip pat e, tautinės ar etninės grupės jokių būdų nedemonstruos silpnumo, jeigu stengsis kalbėtis ir tokiu būdu sumažinti įtampas valstybėje. Ponas Poselis. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai Kacin už šį sunkų darbą, rengiant tokį pranešimą, tokią sudėtingą temą. Mes dar po pietų kalbėsime apie Kosovą, taigi dabar apsiribosiu tik Serbiją. Dėl Serbijos konstitucijos. Kroatija ir Jotkalnyje turi gana nežymių dvišalių problemų, jos turi iš, būti išspręstos. Šiandien apskritai daug kalbėjome, kad dvišalės problemas turi būti išspręstos. Kalbant apie Makedoniją, tai prieš užmesgant diplomatinius santykius su Makedonija iš šios uh, šalies dar 98 metais kompromiso vardan buvo pareikalauta, kad jis savo konstituciją rašytų, kad neturi jokių teritorinių pretencijų. Na, o dabar dėl Kosovo Tai yra šalis, kurią pripažįsta 22 iš 27 ES valstybių narių, ją pripažįsta ir daugelis kaimynių, JAV ir taip toliau. Ir dabar nesuprantu, kodėl kyla ši problema dėl Kosovo. Man atrodo, kad mes turėtumėm aiškiai pareikalauti, kad problema turėtų būti išspręsta. Aš nežinau kada, Bet e, artėjant e, Serbijai prie ES, ta problema turėtų būti išspręsta. Ta žinoma, mes visi, visos kitos gana jokingos problemos, mes, kurias mes šiandien uh, nagrinėjome, uh, yra niekis palyginus su šia problema dėl Kosovo ir uh, Serbijos. Ir tą patį pasakyčiau ir apie mažumų uh, problemas Aš e, pasiūlyčiau kolegoms patiems nuvykti į Serbiją. Pamatykite patys e, neįsivizuomą skurdą. Turėtumėm daryti viską, kad būtų užtikrintas pasienio gyventojų judėjimas tarp e, Kosovo ir Makedonijos. Mažumų teisės tiesiog neegzistuoja. Jeigu mes viską palygintumėm su tai, kokios mažumų teisės yra įtvirtintos popieryje, tai pamatytumėm didžiulę neligybę Kosove. Man atrodo, kad abiejose sienos pusėse mažumas turi turėti tokias pačias teisės. Reikėtų e, kelti ir mažumų teisės abiejose sienos pusėse, tiek Kosove, tiek ir Serbijoje, mažumos turi turėti tokias pat teisės. Aš manau, kad tai turi būti atkreiptas dėmesys, nes antraip gali atsirasti labai konfliktiška situacija, tiesiog karinė situacija. Iš tikrųjų, žmonės turi teisę e, pagerbti kare žuvusius e, asmenis arba apskritai žuvusius asmenis. Ačiū. Toliau pirmininkas. Toliau e, žodis ponui Kovisovič. Demokratizacija. Ačiū. Leiskite man pirmiausia padėkoti ponui Katsinui parengus šį pranešimą. Serbijos demokratizavimas yra labai svarbus ne tik pačiai šaliai, bet ir visam regionui. Esu įsitikinęs, kad visi mes tuo tikime. Kasgi įvyko per pastarąjį šimtmetį gali būti išspręsta tik einant Europos integracijos keliu. Dabar mes turime apibriežti geriausią kelią ir palaikyti Serbiją einant šiuo keliu. Žinoma, tam reikia Serbijos valios pasiryžimo vykdyti reformas. Taip pat reikia spręsti ir Prištinos klausimą. Aš norėčiau grįžti prie tos problemos, kurią aš kėliau jau praeitįje, būtent prie buvusios Jugoslavijos archyvų atvėrimo. Aš manau, tai yra labai svarbu siekiant demokratizuoti šalį. Visi žino, kas ką nuveikia praeitie arba turi sužinoti kad klausimai ir problemos būtų išspręstos ir kad Serbija galėtų prisijungti prie Europos posėlėjimų vertybių ir principų. Galiausiai noriu pasakyti, kad Serbija turi ne tik atverti tuos slaptus archyvus, Serbija turi grįžti prie svarbių buvusiai Jugoslavijai archyvų. Žinoma, dar reikia spręsti teisėkuros klausimus. Taip pat reikia sudaryti galimybę įgyti išsilavinimą e, atitinkama kalba, gimtaja kalba, bulgarų kalba taip pat turėtų būti galima. Visi šie klausimai turi būti išspręsti siekiant panaikinti uh, tas problemas, su kuriamis šiuo metu yra susidurėma. Ponas Posalt apie tai taip pat kalbėjo. Aš pasisakau už tai, kad mes įvertintume padėtį šalyje ir aš manau, kad mes turėtume paremti šalį siekiant ilgalaikio stabilumo, nes kitose šalise kyla panašių problemų. Dėkuoju dabar ponas Salavrakos. Κύριε Πρόεδρε, ε, με μεγάλη συμπάθεια βλέπω Ačiū, pirmininkė. Aš tikrai džiaugiuosi, kad rimtai vertinamas Serbijos siekis įstoti Europos Sąjungą. Taip pat džiaugiuosi ir tuo, kad Serbija padarė pažangos vykdydama reformas. Ponas Kačin pateikė labai objektyvų pranešimą dėl 23 punkto. Man atrodo, kad iš jo visiškai aišku, kad reikia e, naudoti tinkamą terminologiją dėl Makedonijos. Pritariu pranešėjui Kačin ir dėl korupcijos, taip pat dėl teisminės sistemos trūkumų, administracijos trūkumų, e, žodžio laisvės ar žiniasklaidos laisvės, man atrodo, kad šiose srityse dar tikrai būtų galima padirbėti. Na ir dar šis tas visiškai neseniai skaičiau pranešimą apie dabartinę situaciją susijusią su finansiniu sektoriumi, Serbijoje vyksta daug nelegalių finansinių sandorių, transakcijų, sukasi labai didelės pinigų sumos ir man atrodo, kad iš tikrųjų reikia kažką tai daryti, siekiant pažaboti tokias nelegalias finansinės transakcijas. Dėl 24 punkto man jis labai patinka, iš tikrųjų reikia kovoti su monopoliu ir kurti um, atvirą rinką. Čia ko gero reikėtų reformų. Taip pat manau, kad reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant skaidrumo, konkurencingumo. Taip pat kovoti su valiutos nuvertėjimu. Serbija susiduria ir su tokia problema kaip nedarbas, taupimo priemonės nepakanka vien tik tai taupimo priemonės, jos turėtų būti siejamos su augimo politika. Baigdamas dar kartą noriu padėkoti pranešėjai už šį pranešimą. Yes. The... Prieš suteikdamas žodį pranešėjai apibendrinti diskusijas noriu priminti, kad balsuosime Strasbūrė ketvirtadienį e, vasario 7 dieną. Taip pat noriu priminti, kad po pietų pusę penkių pas mus lankysis ponia Grubesič. Ji yra Serbijos ministro pirmininko pavaduotoja. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau pavardę. Dabar suteiksiu žodį ponui Kačin. Ačiū, ponė pirmininkė. Bet aš manau, kad pirmiausia, Europos komisijai reikėtų suteikti žodį, jeigu čia esama komisijos atstovų. Much, yes. Ačiū, pranešėjau. Komisijos vardu aš norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą kaip dažnai atsitinka, mes pritarėme e, daugumai pakeitimų ir mes lauksime kompromisinių pakeitimų pasirodymo. Aš galiu pasakyti, kad mes atkreipsime dėmesį savo darbe į tuos klausimus, į kuriuos jūs atkreipite dėmesį. Kitą savaitę mes lankysimės Belgrade, mes palaikome nuolatinį dialogą su valdžios institucijomis ir mes aptarsime taip pat ir reformų klausimą ne tik dialogo su Kosovu klausimą. Taigi dėl teisinės valstybės principų, dėl demokratijos, dėl parlamento, dėl kitų klausimų mes perduosime valdžios institucijoms tai, apie ką jūs čia kalbėjote. Taip pat noriu priminti, kad balandžio viduryje mes planuojame pateikti ataskaitą. Ir ta ataskaita bus labai svarbi viena iš išankstinių sąlygų dėryboms pradėti yra santykių su Kosovo pagerinimas. Mes išanalizuosime e, komisijos atliktą info, e, analizę ir vyriausiosios įgaliotinės turimus duomenis. Ir šioje ataskaitoje mes pateiksime naujus duomenis apie reformų vykdymą tai turėtų būti paska šiuo metu vykdomam darbui. Mes esame sužavėti naujos vyriausybės reformomis. Buvo patvirtintas gruodžio mėnesį veiksmų planas, jis bus vykdomas ir aš manau, kad šią popietę atvykus ministro pirmininko pavaduotojai šis klausimas bus svarbiausias. Aš džiaugiuosi, kad dabar pateiktuose pakeitimuose ir tikriausiai kompromisiniuose pakeitimuose yra atspindėti naujausi įvykiai, nes kažkas naujo atsitinka kiekvieną savaitę. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų. Pirmiausia, 234, 359 straipsniai Šiuo metu tai yra tik projektas, parlamentas pavasarį svarstys šiuos straipsnius, taigi mes dar turime galimybę perduoti savo susirūpinimą, kad būtų patvirtintas geras rezultatas. Komisija taip pat kreipia dėmesį į šiuos klausimus ir Mes žinome, kad e, e, Serbijos institucijos taip pat siekia nesumenkinti, pavyzdžiui, 359 straipsnio reikšmės. apskritai yra peržiūriamas e, baudžiamasis kodeksas šalyje. Ir pagerinant bendrą padėtį, galima pagerinti ir prokurorų atliekamą darbą. Ir tai yra labai svarbu. Ir dar vienas dalykas, kalbant apie pakeitimus, įvyks aukšto lygio sustikimas jau netrukus turėsime naujos informacijos taip pat antikorupcijos agentūros naujas vadovas buvo paskirtas vakar. Tai yra ekspertas. Praėjusią ketvirtadienį taip pat vyko ministro pirmininko pirmojo pavaduotojo vizitas. Tai teikia mums vilties. Ir galiausiai praėjusiu metu gruodžio mėnesį buvo patvirtintas naujas pirkimų įstatymas, kuris iš esmės siekia atitikti ES teisino nuostatas. Mes, aišku, analizuojame dabar šį įstatymą, bet jį rengiant buvo atkreiptas dėmesys į mūsų pateiktas rekomendacijas ir galiausiai dėl mažumų didžioji dalis pakeitimų yra geri nes atliepia rekomendacijas dėl geresnių teisės aktų nuostatų vykdymo. Taip pat noriu pabrėžti, kad valdžios institucijos žino, kad turėtų geriau taikyti teisės aktus e, žmogaus teisų institucijos direktorius planuoja aktyvinti mažumų tarybos darbą. Dabar vyksta atitinkamos diskusijos dėl to, kaip pasinaudoti nacionalinių mažumų tarybą. 2014 metais vyks rinkimai ir būtina užtikrinti, kad jie būtų tinkami. Taigi aš noriu Jūs patikinti, kad valdžios institucijos žino, kas mums kelia rūpeščių ir šiuo metu yra rengiama strategija dėl kovos su diskriminacija. Tiek aš norėjau prie, prisidėti prie šių diskusijų. Ačiū uždėmesi. Ponas Kačin. Gracija, prezidentė. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos šešėliniai pranešėjai, pirmininkė, delegacijų pirmininkai taip pat atsakingi už vakarų Balkanus. Ačiū visiems už jūsų paramą ir pagalbą rengiant šį dokumentą. Panašu, kad Serbija iš tikrųjų juda į priekį, keičiasi, sprendžia Balkanų regiono problemas, siekia narystės. ES iš tikrųjų pasiekta pažanga per labai trumpą laiką. Įvyko keturi susitikimai e, per porą mėnesių ir man atrodo, kad tai yra iš tikrųjų rekordas, jis turėtų būti vertinamas ir tai turėtų būti naudojamas, panaudota kaip pavyzdys kitoms kaiminėms šalims, nes jeigu yra uh, politinės valios, e, visą laiką galima rasti išeitį. Ir man atrodo, kad e, tuo tikrai turėtumėm žavėtis. Aš labai džiaugiuosi, kad ponia Grubeič šiandien po pietų mums pateiks daugiau informacijos, tik aš dabar į įvairias detalės nesigilinsiu, tiesiog sureaguosiu į keletą pastabų, kurias išsakė šešėliniai pranešėjai ir kiti kolegos. Ponas Šapflin kalbėjo apie konstituciją. Kaip žinia, visos stojančios į ES šalis, kuomet pradeda dėrybas dėl 23 ir 24 skyrių, turi e, pakeisti šiek tiek konstituciją. Tai yra ir Serbijos atvejs. Aš dabar nenoriu kalbėti apie atskirus straipsnius, tai yra labai jautrus, subtilus klausimas ir būtų nelabai išmintinga uh, pernelik skubėti atverti kai kurios dėrybinius skyrius. Man atrodo, kad Serbija vis labiau ir labiau bręsta. Aš labai norėčiau pasidžiaugti susitarimu dėl pozicijų dokumento dėryboms. Kaip žinia, buvo bandymų įtvirtinti tokį principą, kad dėl nieko nesusitarta, kol nesusitarta dėl visko. E, dabar to principo buvo atsisakyta, tai buvo strateginis sprendimas ir tie, kurie bandė užblokuoti Serbiją, e, jiems nepavyko. Aš norėčiau padėkoti tiems, kurie nepabūgo susidurti su tokiais politiniais bandymais ir e, iš tikrųjų tai yra labai svarbu siekiant pažangos ir ateityje. Ponas Šioflin kalbėjo apie košmarus, apie baimės, apie sienų problemas, e, Serbijoje gyvenančius albanus ir taip toliau. Aš nenorėčiau pernelik daug į tai gilintis, nenorėčiau, kad pernelik daug dėmesio skirtumėm tokioms istorijoms. Man atrodo, turėtumėm kreipti dėmesį į esminius dalykus tam, kad Serbija galėtų pradėti stojimo dėrybas, kiek įmanoma greičiau. Pane Kopa paminėjo keletą dalykų ir aš norėčiau pridurti, kad kai vyko Dači ir Tačin susitikimas, jie paminėjo struk paralelinių struktūrų problemą. Uh, Jų nuomonės kiek skiriasi, bet vis dėlto toliau e, diskusija tęsis ir vasario mėnesį, man atrodo, dabar dar būtų per anksti e, situaciją reaguoti, reikia palaukti, kol jie patys pasieks pažangos. Iš tikrųjų, reikėtų investuoti daug politinio kapitalo tam, kad būtų rasta išeitis, sprendžiant šį labai jautrų klausimą. Europos komisijos atstovas paminėjo tai, ką pasakė ir Franceska Brantner. Buvo kalbėta apie antikorupcijos strategiją ir kovos su korupcija agentūrą. E, Serbijos ministras pirmininkas pripažįsta šios agentūros svarbą. Jis pažadėjo sustiprinti šios agentūros vaidmenį, patvirtinti naujų įstatymų, taigi viskas juda į priekį. Ateityje viskas bus žymiai labiau e, E, institucionalizuota, negu kad yra dabar. Dabar dėl parado Belgrade aš pats buvau nuvykęs į Belgradą du kartus, tuo metu parado nebuvo, nors aš irgi gal būčiau sudalyvavęs. Man atrodo, kad panašių įvykių bus ir Jotkalnyjoje. Aš tikiuosi, kad e, Serbija, Serbija darys viską, kad būtų pagerinta LGBT gyventojų situacija. Kai kurie kolegos, pavyzdžiui, e, Kukan minėjo straipsnį 359, komisija apie tai taip pat užsiminė. Aš palaikau glaudus santykius su paniu Vudžič ir kitais uh, jie siekia pažangos. Aišku, galima būtų tiesiog atsisakyti to straipsnio. Bet dar yra svarbiau, kad prokurorai nustotų piknaudžiauti tokiu straipsniu. Tai yra vienintelis, vienintelė galimybė patraukti asmenis būdžiamojo atsakomybėn, bet tikrai tokio spaudimo šaliai negalime daryti. Galbūt, atsiprašau, vis dėlto turėtumėm daryti tokį spaudimą, kad toks, tokio straipsnio būtų atsisakyta. Dėl to, ką pasakė Edvardas ir didelio bylų skaičiaus Strasbūre. Uh, Tai yra rimtas signalas Serbijai kažką tai daryti su teisminė sistema. Artimiausiomis dienomis bus pokyčių ir aš manau, kad tai turės teigiamo poveikio ateities įvykiams. Ponas Poselt plačiau pasisakė apie iššūkius, kuriuos kelia konstitucija, kas yra įmanoma, kas yra neįmanoma. Aš galbūt ir pritarčiau kai kurioms jo mintims, bet Man atrodo, kad EPP turėtų susitikti su savo kolegomis Belgrade. Apie tai reikėtų kalbėti ne pranešime, tai jau yra susijęs su ateities iššūkiais ir plėtojant dialogą, tai taps vis aiškiau abi dvi dialogo pusės e, tampa vis labiau subrendusios ir jos gali pasiekti daugiau, negu kad mes likščiau tikėjomės. Aš nepritariu poniai Ešton, kad visko reikia pasiekti iki kovo mėnesio. Man atrodo, kad ji turėtų ir ateityje tęsti darbą. Mes turėtumėm būti dar ambicingesni ir turėtumėm pasistengti siekti reformuoti Serbijos teisingumo sistemą. Europos komisija turėtų padėti Serbijos visuomeniai įvairiais būdais. Ponas Kovačev paminėjo keletą problemų, jo salė nebematau. Iš tikrųjų, mes aplankėme bulgarų mažumas, kuo puikiausiai suprantame, kokia yra sudėtinga situacija tokioje tokiuose pamirštose vietovėse, pasienyje. Iš tikrųjų, tikrai problemas reikėtų spręsti, bet manau, kad vadovaudomėsi tokia pozityvę dvasia galėsime rasti kompromisinį pakeitimą, į kurį galėsime kažkaip tai traukti ir bulgarų kolegų lūkesčius dėl bulgarų kalbos naudojimo e, švietime, o taip pat mokyklose, institucijose. Vis dėlto, kaip žinote, daugelį problemų, daugelis problemų yra susijusios su vietos bendruomenėmis, kur galbūt nėra labai stiprių lyderių. Ir iš tikrųjų visą laiką viską galima patobulinti, pagerinti. Situacija tikrai pagerėtų, jeigu tose bendruomenėse atsirastų tinkamų lyderių, kurie galėtų kovoti už mažumų teisės. ne, galiu nieko pridurti prie to, ką pasakė ponas Salafrankos. Man atrodo, kad mums pavyks pasiekti e, kompromisinį susitarimą visiškai netrukus. Ir manau, kad galutinė galutinį pranešimą patvirtinsime didžiąją balsų daugumą ir tokiu būdu sustiprinsime tą žinę, kurią norime duoti ne tik Serbijai, jos lyderiams, e, vadovams ir visuomeniai, bet ir visoms Balkanų regiono šalims, o taip pat ir ES piliečiams. Taigi, tuo ir baigsiu savo pasisakymą ir dar kartą noriu pabrėžti, buvo pasiekta žymiai daugiau per mažiau negu kad vienerius metus negu kad kažkada anksčiau Serbijoje. Buvo daug e, skepticizmo, kuomet e, pasirodė nauji vadovai Serbijoje, bet iš tikrųjų buvo padaryta labai daug per trumpą laiką. Mes turime leisti jiems ir toliau dirbti ir visokiojopai padėti, kiek tik įmanydami. Ačiū. And... Labai ačiū pranešėjai ir jums visiems ačiū.